Okay. Good morning, uh, ladies and gentlemen. Welcome to this interparliamentary meeting. Ponios ir ponai, labas rytas, sveiki. Susirinkę į pilietinių teisų ir laisvių komiteto rengiamą posėdį kalbėsime apie tai, kaip mums sekasi įgyvendinti duomenų apsaugos reglamentą. Džiaugiuosi jūs visus čia matydamas. Prašau, kolegos, susėskite. Ir jeigu reikia, prašau, naudokitės vertėjų paslaugomis, užsidėkite ausines ir pasirinkite jums aktualų kanalą. Manau, kad tai padės jums sekti mūsų diskusijas. Taigi, brangus e, kolegos iš nacionalinių parlamentų, gerbėmi mūsų prelegentai, kadangi esu bendrojo duomenų apsaugos reglamento pranešėjas, tai man papildome garbė ir malonumas pradėti diskusijas dėl duomenų apsaugos e, dokumentų rinkinio įgyvendinimo. Aš džiaugiuosi, kad taip gausiai susirinkote į šį nepaprastai svarbu tarp parlamentinį komiteto posėdį. Šiandien e, pas mus atvyko 35 e, nariai iš nacionalinių parlamentų, iš 17 valstybių narių ir taip pat Norvegija atsiuntė savo atstovus, Europos ekonominės erdvės valstybė. Visą tai liudyja, kad nacionaliniai parlamentai domisi nepaprastai šiandienos posėdžio tema. 16 balandžio 27 parlamentas ir taryba patvirtino reglamentą 679-16 metų, bendrasis domino apsaugos reglamentas ir direktyva 680 iš 16 metų, tai yra domino apsauga teisės saugos tikslais. Šie, šios dvi teisinės priemonės yra esminis proveržis Europinėje duomenų apsaugos teisės sistemoje. Ja sukurta moderni, atspari ir nuosekli teisinė struktūra. Naujoji jį duomenų apsauga, dokumentų rinkinys priderina šią sritį prie Lisabono sutarties, atnaujina ją, atspindi IT sistemos pokyčius ir padės atsakyti globalizacijos iššūkius bei sėkmingiau kovoti su terorizmu ir nusikalstamumu. Naujojo sąjungos duomenų apsaugos mm, sistema sustiprina asmenų teisės, saugant savo duomenis ir pabrėžia, kad duomenis, asmens duomenis tai yra viena iš pagrindinių teisių. Iš vienos pusės duomenų apsaugos reglamentas nustato bendras taisyklės dėl vieningo taisyklių taikymo kiekvienam piliečiui ir įmoniai tokiu būdu suderinama darbo, suderinamas darbo pagrindas, o iš kitos pusės teisės, teisės saugos direktyva yra skirta teisės saugos institucijoms, jos suderintai tvarkys asmens duomenis ir užtikrins, kad jais būtų tinkamai keičiamasi tarp valstybių narių ir nebūtų pažeidžiama Lisabonos sutartis. Asmens duomenų tvarkymas teisės saugos tiklais taip pat turi vykti pagal GDPR. Reglamentas taikomas nuo šių metų gegužės 25-osios ir jau praėjo dviejai metai, per kurios valstybės narės galėjo priderinti savo teisės aktus prie naujo europinio teisinio pagrindo. Nacionaliniai parlamentai aktyviai darbavosi, tvirtino nacionalinius teisės aktus domenų apsaugos srityje, kadangi šiame procese jūsų padėtis ypatinga, tikrai nepaprastai bus įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie tai, kaip sekasi įgyvendinti duomenų apsaugos paketą. Būtent dėl to šiandien ir susirinkome. Nors ilgas e, Pereinamasis laikotarpis valstybėms narėms buvo suteiktas. Nerima kelia tai, kad kai kurios valstybės narės pažeidė gegužės 6 ir 25 galutinius e, terminus ir tokiu būdu kyla problemų, duomenų apsaugos subjektų teisės nebus tinkamai užtikrintos. Mes savo posėdėje e, aptarsime keturias rytis, institucinius aspektus, poveikius privačiam sektoriui, skaitant MVI, technologinės inovacijos ir teisėsaugos direktyvos įgyvendinimus. Visi šiandien pasisakysiantis kolegos procesuose dalyvauja įvairiais lygiuose. Kalbant apie vertimo režimą, jis už, užtikrintas į visas es oficialiasias kalbas, išskyrus airių. Prieš pradedant mūsų posėdį noriu priminti, kaip bus galima pasisakyti. Žodį suteiksiu dviem nacionalinių parlamentų nariams ir vienam EP nariui. Tokia eilės tvarka tol, kol baigsis kalbėtojų sąrašas. Jeigu kolegos iš nacionalinių parlamentų pageidaujate pasisakyti, prašau užpildykite atitinkamą spalvotą formą, ji yra jums išplatinta. Pažymėkite, kokiu klausimu, kokioje sesijoje norite pasisakyti ir įteikite kolegoms iš sekretoriato uh, Pasisakančiųjų sąrašas bus sudarytas pagal šias formas. Jūs būsite užregistruoti vos tik formas gavus, o EP e nariai galės tiesiog pakelti ranką ir paprašyti žodžio, kaip įprasta. Norėčiau dar atkreipti dėmesį, kad priklausomai nuo pagėdaujančiųjų pasisakyti laiko gali tekti kiek apriboti pasisakymų laiką, kad visi turėtų galimybę tarti žodį. Įprastinis e, kalbėjimo laikas apribojamas bet kuriuo atveju e, dvi, iki dviejų minučių. Galiausia, e, priminsiu, kad trečiajame šio pastato aukšte po antrosios sesijos jūsų laukia pietus. Kviečiame. Po tokio įžanginio pasisakymo trumpai pažymėsiu, kad prieš pradedant taikyti GDPR tapo aišku, kad mes kaip europiečiai ne tik turime tinkamai apginti savo pagrindės teisės dėl duomenų, asmens duomenų apsaugos, vartotojų teisių, bet ir akivaizdu, kad mes nustatome globalų standartą dėl asmens duomenų apsaugos, tarptautinės korporacijos tikrai į to vadovausis. Ir matome, kad kitose valstybėse, regionuose tvirtinamos ar e, jau net patvirtinti panašus teisės aktai į mūsiškį. Dabar pradėkime mūsų pirmąją sesiją, čia nesiūlau tikrai negaišti laiko. Kaip sekasi gyvendinti bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, GDPR, instituciniai aspektai. Man nepaprasta galbė pasveikinti po ne Andrėja Jelinek, jis sėdi šalia manęs. Ji yra Austrijos domino apsaugos institucijos e, vadovė ir vadovauja 29 straipsnio darbo grupiai, kuri netrukus taps Europos domino apsaugos valstybė. Taip pat e, sveikinu ponę Katažiną Ščimelevič, ji yra Panoptikum fondo vicepirmininkė, o šalia sėdi ponė Kristin Enion, ji yra Prancūzijos parlamento narė. Taigi, ačiū, kad atvykote. Negaiždamas laiko suteikiu žodį poniai Andrėjai Jelinek. Jums 10 minučių išklausysime jūsų prezentacijos. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas, kolegos. Ačiū už kvietimą. Pone pirmininkė, gerbėmėji nariai. Aš nenoriu gaišti laiko įžanginiais e, pasisakymais ir tiesiog pristatysiu, kaip atrodo mūsų nedidelė duomenų apsaugos institucija ir ką daro 29 straipsnio darbo grupė. Pirmininkas pažymėjo, kad jau prieš dviejus metus įsigaliojo reglamentas, tas tiesa. Tačiau ne tik įmonės turėjo dviejų metų perinami laikotarpį, bet ir kiti. Taigi buvo suteikta laiko pasiruošti, ruoštis teko ir duomenų apsaugos institucijoms. Ką svarbiausio nuveikė Austrija? Pastaraisiais metais mes parengėme keletą perėjimo planų, mes sukūrėme ir išbandėme vieno langelio mechanizmą, mes e, dirbome pagal fiktyvius e, pavyzdžius ir su realiomis įmonėmis Nemis, Luksemburgo ir Vengrijos duomenų apsaugos institucijomis bendradarbiavimo ir pamatėme, kad atsiranda skirtumų interpretuojant teisės aktus ir dar vienas skirtingas dalykas yra teisės akto įgyvendinimas. Ir pasiruošimas mums nepaprastai pasitarnavo ir galėsime jau nuo gegužės 26-osios kartu su kitomis duomenų apsaugos institucijomis sėkmingai įgyvendinti vieno langelio principo mechanizmą. Dar mes pakeitėme savo institucijos vidinę struktūrą, prisitaikėme prie naujovių ir viskas įsigalios pas mus gegužės 25-ąją. Mano kolegos buvo apmokyti, ir aišku, mes patys dalyvavome rengiant e, GDPR Prieš porą metų kiekvienas mūsų teisininkas e, turėjo susipažinti su vienu iš e, GDPR skyrių ir informuoti apie jį kitus kolegas. Mes pakeitėme savo darbo tvarką nacionaliniu lygiu, keitėme įvairias taisyklės, parengėme tinklalapį, kuris pradės veikti nuo gegužės 25-osios atnaujimo savo nacionalinės formas įvairius kitus reikalavimus formalius. Taigi atliktas didžiulis darbas, po to parengtas vadinamasis baltasis sąrašas. Austrija čia e, baigė savo darbą, jis bus paskelbtas kaip reglamentas, kaip žinote, tai yra tas reglamentas arba sąrašas, kuriuo nacionalinė institucija nustato, kam nereikia taikyti atskirų GDPR dalių. Kartu mes pasamdėme, pasamdėme ir naujų kolegų, jie pradės darbą nuo birželio pirmosios. Jau 17 Liepą Austrijoje buvo paskeltas naujasis duomenų apsaugos įstatymas, reikia prie jo dar priprasti. Jis buvo paskelbtas prieš metus, tačiau įsigalios nuo e, gegužė 25-osios vyko atitinkami mokymai, o kalbant apie ateitį, neslėpsiu, jų yra daug ir jos pasikeitusios. Čia trumpai viską pristatysiu. Tie balti laukeliai yra užduotis, kurias mes vykdome jau šiandien, kitaip sakant, svarstome skundus, vertiname įstatymus, jų projektus aspektus ir konsultuojame atskirus asmenis ir padedame žmonėms bei asmenims apginti savo teisės. Dar mes turime e, re registracijos prievolę, o pilkieji laukeliai yra naujos užduotis, kuriuos mums teks vykdyti. Taigi mums kaip institucijai teks daugybė naujų užduočių ir vilėmės, kad pasiruošti mums pavyko. Pagrindinis darbas, kuris laukia, tai yra glaudus bendradarbiavimas su kitomis europinėmis institucijomis, reiks įgyvendinti vieno langelio. Schemą galima tik pasidžiaugti, kad nereiks skundų persiuntinėti ar kreiptis į atskiras institucijas, tiesiog e, mes kaip institucija pasirūpinsime, kad jūsų skundas pasiektų tinkamą adresatą. Aišku, ne tik institucija rengėsi naujai teisiniam pagrindui 29 straipsnio darbo grupė VP29 tarė tą patį, įmonėms buvo paskelbtos gairės, kol kas jų yra 14 duomenų apsaugos poveikio vertinimas, duomenų perkelimas, duomenų apsaugos paragūnas, vadovaujančio į priežiūros instituciją ir taip toliau ir panašiai. Su visa informacija galite susipažinti VP29 darbo grupės tinklalapyje. Ir gairės kol kas yra anglų kalba, taip pat kai kurios gairės yra ir kitomis kalbomis, pavyzdžiui, vokiečių. VP29 pastarsiais metais labai intensyviai e, palaikė e, tai, ką atlieka EDPP sekretoriatas. Kitaip, žin, kaip žinote, šis sekretoriatas e, padės duomenų apsaugos valdybai darbuotis. Žinote, kad Europos duomenų apsaugos valdyba yra nauja institucija Europoje, kuri turi sprendimo prieimimo galę. Ką dar mes nuveikėme? Mes, kaip duomenų apsaugos institucijos, kalbėjomės ir diskutavome, kaip reiks įgyvendinti vieno langelio mechanizmą. Ir čia buvo aktyviai dirbama atskiruose darbo grupėse, čia tas glaudus bendradarbiavimas šioje skaidrėje, apie tai jau užsiminė. Jau mes dirbome ne tik VP29 plenarinėje sesijoje, bet ir darbo grupės pogrupiuose. Ruošiamės tokiu būdu GDPR įsigaliojimui. Valdybos darbą organizuos sekretoriatas ir čia mes labai glaučiai dirbsime su EDPB sekretoriatu ir ačiū sekretoriatui už visą parengiamąjį darbą. Beje, sekretoriatas dirba labai griežtai pagal EDPP pirmininko ir valdybos gairias, tai yra labai svarbu užtikrinant mūsų nepriklausomybę, ką valdyba galės daryti ateityje. Šiuo metu mes galėjome skelbti tik nuomonės, o ateityje mes galėsime priimti saistančius sprendimus. Labai ačiū kolegos už e, dėmesį, neviršiau man skirto pasisakymo laiko. Viliuosi, kad tą sutaupytą laiką mes tinkamai panaudosime kitiems klausimams. Dėkui. Also... Labai ačiū. Labai efektyviai laiką išnaudojame, liks laiko gerai diskusijai. Ačiū, kad taip konstruktyviai kalbate. Toliau ponė Katažina Žimėlovič. Irgi dešimt minučių jums skiriame. Prašom. Ačiū už tai, kad mane pasikvietė šiandien. E, man garbė kalbėti šioje salėje, ypač tema, kuri man tokia artima. Jūs žinote, kad aš esu teisininkė, žmogaus teisų srities specialistė. Nuo pat e, pakeitimų rinkimo pradžios aš dalyvavau šiame procese ir dabar aš labai džiaugiuosi, kad duomenų apsaugos reglamentas po dviejų savaičių taps tikra, tikrovės faktu. Aš norėčiau uh, savo pasisakymę atskleisti piliečių požiūrį, piliečių perspektyvą. Tai turėtų būti naujo reglamento esmė. Ir mes uh, turime ne tik stiprinti uh, E, dabartinę sistemą ir pagerinti turimas teisės, bet ir konsolizuoti jau egzistuojančias teisės. Aš tuo pat metu norėčiau pristatyti mūsų pasiekimus e, šioje šiame darbe, likus dviem savaitėms iki įsigaliojimo. Norėčiau porą svarbiausių aspektų išskirti. Visų pirma, e, saugikliai, vadinamieji saugikliai, kurie turėtų pagerinti duomenų apdorojimo skaidrumą ir kontrolę pas, sustiprinti. Kitas dalykas - kompensavimo mechanizmas. Na ir trečias dalykas, apie kurį aš norėčiau pakalbėti, tai bus elektroninio privatumo reglamento ateitis. Ir E, dabar aš kiekvienu aspektu norėčiau, kiekvieną temą norėčiau šiek tiek pasakyti. Pirmiausia, aš e, BDAR matau ženklių e, pažangos ženklų, lygnant su tuo, kas buvo anksčiau, ypač kai kalbama apie informacijos kaupimą kataloguose. Ta informacija bus teikiama pavieniams asmenims ir aš tikiuosi, kad mes kaip individai galėsime apie duomenų šaltinius uh, E, gauti informacijos, taip pat žinosime, kokioms trečiosiom šalims tie duomenys gali būti perduoti, e, kam tie duomenys naudojami. Aš manau, kad tai ženkliai pagerins duomenų apsaugos sistemą, ypač kai kalbame apie internetinės paslaugas, reklamą. Ir žinia, kad dabar ta sistema yra kuriama labai neskaidriai. Prisiminkime Facebooko atvejį, daugelį kitų panašių atvejų galėtume rasti. Ir labai daug susirūpinimo išreiškė politikai dėl šios ryties raidos. Ir dabar piliečiams atsirado galimybė išsiaiškinti, kaip duomenis renka tos trečiosios šalys e, slypinčios stambiųjų įmonių ar stabių socialinių tinklų šešėlėje. Be to, mes e, turėsime teisę gauti duomenų apie vieną ar kitą asmenį surinktų kopiją. Aš manau, kad tai yra labai svarbu ir pačiems piliečiams, ir konkurencijos užtikrinimui. Bet vis tik tai turime pažiūrėti, kad įgyvendinas tas teisės iškils nemažai sunkumų. Dėl skaidrumo. Aš esu tikra, kad e, iškils labai sudėtingų teisinių uh, ginčių, kai bus bandoma išsiaiškinti, kas yra skaidrumas profiliavimo sistemoje ir kaip bus nulemtas, nulimti priimami sprendimai. Įsivaizduokime, kad e, daug įmonių dalyvauja mūsų e, vadinamajame bendrajame profiliavime. Ir e, taikiu būdu yra bandoma išsiaiškinti kiekvieno asmens ypatybės, jo elgesio tendencijas ir panašiai. E, Bet e, prieš įgyvendinant naują įsprendimą turime suprasti, kad labai sunku suvokti, kaip skaidrumo nuostatas realiai įgyvendinsime. Ar užteks įmonėms pasakyti, kad taip, mes renkame informaciją apie jūs ir viskas čia pasibaigs. Ar reiks platesnių mechanizmų, e, kurie atskleis daugiau informacijos, prasmingesnės informacijos. Aš manau, kad tai bus pirmas teisinis ginčas. Aš kaip teisininkė žmogaus teisų gynėja e, tą nuspėju. Kitas rimtas iššūkis bus E, profiliavimo logikos supratimas prie sprendimų prieimimo kontekste. Net jeigu yra priimamas sprendimas, pavyzdžiui, e, kreditų e, lyginimas, arba jeigu yra renkami duomenys pagal Facebook sistemą, turime suprasti, kad duomenų diapazonas bus labai platus sprendimo logika turės būti peržiūrėta, bet ir pagalvokime, kaip realiai bus galima tą sprendimą gyvendinti, pavyzdžiui, e, automatinių mašinų sistemoje ar algoritmuose. Mesgi suprantame, kad e, ta sistema, informacijų technologijų sistema yra nepaprastai sudėtinga ir aš manau, kad tai bus labai rimtas iššūkis mums visiems įgyvendant naująją teisę. Kalbant apie duomenų perkeliamumą, 29 straipsnio uh, gyvendinimo gairėse jau minima, kad iškils daug ginčių dėl slengščio, kokie duomenys ir kiek duomenų gali būti teikiama e, ir e, kokie bus papildomi duomenys suteikti, e, kuriuos suformuos atitinkama įmonė. Aš manau, kad tai bus trečia kategorija, kuri sukels daugiausia problemų žmonėms. Ir Supraskime, kad 29 straipsnio darbo grupės išvadų kol kas dar negalime e, komentuoti, bet jau galime galvoti apie perkeliamumo praktinį aspektą, kaip realiai bus galima e, čia pasiekti kažkokios naudos duomenų apsaugoje. Taigi tuos e, iššūkius, tuos uždavinius e, mes išvelgiame ir dabar turime jau pradėti galvoti, kaip juos išspręsti, kaip sustiprinti mūsų E, piliečių teisės, kaip jos, jas pagerinti. Kitas dalykas - kompensavimo procedūros. Čia irgi, aš manau, gana daug ženklių pasiekimų. Pirmiausia, jau pats ES teisės pritaikymo mastas. E, tam tikra prasme Revoliucija yra ta, kad BDAR bus taikomas visoms įmonėms, kurioms apdoroja ES piliečių duomenys, nepriklausomai nuo to, kur tos įmonės yra įsteigtos pasaulyje. Ir e, bus sukurti tokie mechanizmai, kaip, e, pavyzdžiui, duomenų apsaugos e, valdyba, kuri kovos su duomenų rinkimu atsitiktiniu principu. Europos Sąjungoje. Facebookas, pavyzdžiui, yra įsisteigęs Airijoje ir žinome, kad ten bus daug dirbama, bet aš įsivaizduoju, kad kitos valstybės irgi labai daug prisidės ir labai džiaugiamės, kad yra priimti sprendimai šioje srityje. Taip pat labai gerai yra tai, kad piliečiai galės kreiptis į teismus. E, Tiesiogiai, be jokių tarpinių institucijų. Visos tos procedūros sukurtos e, bendro reglamento lygmenių didelė dalimi bus e, priklausomos nuo to, ar nacionalinės institucijos sugebės efektyviai dirbti. Aišku, Europos parlamentas tokių problemų išspręsti negali, bet mes, kaip piliečiai, piliet, žmogaus teisų gynėjai, e, išvelgiame šios problemos atsiradimą ir e, mes e, e, jau planuojame, kad po poros savaičių, kai tik įsigalios reglamentas, turėsime pradėti e, teikia, teisingų e, institucijų, kuriuose galėtumėm dirbti. Pavyzdžiui, Lenkijoje su dabartinė sistema dviejų metų reikėtų laukti, e, ka, dviejus metus reikėtų laukti, kad teismas primtų sprendimą dėl reglamento taikymo. Kitose valstybėse turbūt padėtis būtų kitokia. E, o efektyvumas ir spartumas yra labai svarbus ir piliečiams, ir e, pačioms įmonėms. Todėl labai svarbu, kad Europos parlamentas ir kitos institucijos stebėtų, kaip nacionalinės institucijos įgyvendins reglamentą, kaip laikysis nustatytų terminų, kaip interpretuos naująją teisės aktą. Na ir paskutinis pastebėjimas susijęs su kompensavimu. Prisiminkime BDAR 80 straipsnio antrąją dalį. Ten kalbama apie mechanizmą skirtą nevyriausybinėms organizacijoms, tokioms kaip mano, e, kurios stengiasi apginti asmens teisės. Žinia, dauguma valstybių narių, bent jau kol kas, dar nėra nusprendusios visapusiškai gyvendinti šio straipsnio ir nėra numašysios procedūrų, kurios leistų nevyriausybinėms organizacijoms atstovauti visuomenės interesus arba e, duomenų apsaugos siekius e, apeinant pavienį asmenį. Aš iš daugelių valstybių esu girdėjusi panašių komentarų. Yra sakoma, kad 80 straipsnio antros dalies neįgyvendinimu yra stengiamasi išvengti to mechanizmo pažeidimų, piknaudžiavimo to mechanizmo. E, ir, e, žinia, jeigu tas straipsnis būtų įgyventas, būtų galima labai daug bylų iškelti prieš įmonės. Tačiau realiai mes manome, kad rezultatas bus priešingas Ir jeigu tas mechanizmas bus įgyventas, kaip tik konkrečios įmonės e, bus patraukiamos baudžiamojo atsakomybėn atskirų piliečių. Jeigu šis straipsnis bus įgyvendintas, tada greičiausia bus galima apginti domenų apsaugos principus, vadovaujantis e, pagrindinėmis įstatymo nuostatomis, nesikreipiant į teismą, nekeliant bylų prieš konkrečias įmonės. Aš manau, kad labai svarbu tokį mechanizmą deramai įgyvendinti. Ypač mes čia kalbame apie Lenkiją ir suprantam, kad Lenkijoje tas straipsnis nebus įgyvendintas, tai jau dabar yra aišku. Narkisas, paskutinis pastebėjimas elektroninio privatumo reglamentas. Žinėsijoje diskusijoje yra labai daug diskutuojama iš esmės dėl to, kad e, lobizmas, lobistai susitelkė prieš šį reglamentą. Aš manau, kad dabar būtų išmintingiau palaukti metus, pažiūrėti, kaip e, seksis įgyvendinti BDAR, pažiūrėti, kokiu rezultatu jis atneš ir paskui, jeigu mes atmesime e, skaitmeninių duomenų privatumo reglamentą, tą elektroninio privatumo dokumentą, tai e, galėsime negalėsime įvertinti, kiek e, naujasis bendrasis reglamentas pasiteisina praktiškai ir kiek tenkina įmonių lūkesčius. Taigi tiek aš turėjau komentarų ir paskui būsiu pasirengusi su jumis padiskutuoti. Ačiū. And, uh, third... Ačiū. Ir norėčiau suteikti žodį trečiai kalbėtojai, poniai Kristin Genjon, kuri papasakos, kaip prancūzijos įstatymai pritaikyti prie bendrojo domenų apsaugos reglamento. Prašau. Pone pirmininkė, ponios ir ponai parlamentų nariai, gerbiami kolegos Europos parlamento nariai, e, dėkoju už man sutiktą e, garbę kalbėti šią svarbę temą šiandien po kelių dienų, po keleto metų dėrybų įsigalios naujasis reglamentas, tai beprecedentinis bandymas suderinti kriterijus šioje srityje. Pasauliniu mastu tai e, laisvė, bandymas užtikrinti laisvę skaitmenime pasaulyje 21-ame amžiuje. Turime nepamiršti e, asmens, asmenų privataus gyvenimo apsaugos piliečių laisvių ir e, suverenumo skaitmeninėme pasaulyje. Taip pat turime užsitikrinti vartotojų pasitikėjimą skaitmeninė sritimi. Aš negryšiu prie teksto, kurį visi žinote, aš norėčiau tik pakomentuoti, kokius sprendimus pasirinko Prancūzija ir taip pat apie tai, e, kam dar turime skirti dėmesio. Apsaugos, domenų apsaugos reglamentas yra hybridinis tekstas, mm, jame numatyta daug pasirinkimo laisvės e, nacionaliniams E, institucijoms, tačiau buvo pasirinktas reglamentas būtent tam, kad būtų išvengta per nelik didelių skirtumų tarp valstybių narių, nes e, jeigu atsiranda labai didelių gyventinamų teisės normų skirtumų, tai neleidžia nacionaliniams institucijoms našiai gyvendinti savo pareigų. Noriu pasidžiaugti tuo, kad e, vakar m, Prancūzijos parlamente pritartam tekstui e, primenybė teikiama e, suderinimui, kiek įmanoma didesniam suderinimui Europos mastu. E, pirmą kartą Prancūzijos įstatymuose numatyta galimybė teikti grupės ieškinį dėl žalos atitaisimo pagal reglamento 80 straipsnį. Pagal Prancūzijos įstatymus iki šiol tik tai tam tikroms aplinkybėms susidarus buvo galima teikti grupės ieškinius. Reglamento taikymas e, turėtų būti našus ir suderintas, jeigu valstybių narių nacionalinės duomenų apsaugos institucijos bendradarbiaus. Prancūzija yra viena iš e, e kelių Europos šalių, kurioje nuo 1978 metų veikia institucija, e, kuriai patikėta rūpintis asmenų privačiais duomenimis. Ir e, pagal, nu, pagal galiončius įstatymus jį bendradarbiauja su kitomis institucijomis. E, nagrinėjimo, kontrolės, tyrimo ir sankcijų taikymo veiksmingumas, kai kalbame apie duomenų tvarkymą. Tai patikėta. E, atsakingai institucijai. Taigi kalbame apie kontrolės instituciją, kuri yra e, atsakinga už e, duomenų tvarkymą ir valdymą. Ir visos atsakingos institucijos privalo mm, siekti našiai dirbti, keisdamos informaciją ir taikyti e, pažangosios praktikos pavyzdžius. Pagal Prancūzijos įstatymus numatoma galimybė E, skatinti e, nacionalinių institucijų bendradarbiavimą mūsų žemynę. Ypač jeigu kokia nors, e, jeigu Prancūzijos teritorijoje reikia užtikrinti kontrolę duomenų. Kitų institucijų atstovai ir institucijų atstovai gali drauge dirbti su Prancūzijos institucija ir, ir daryti tai būdami Prancūzijos teritorijoje. Uh, Taip pat e, reikia dar kartą pabrėžti, kad naujos galimybės bendradarbiauti e, numato galimybę dirbti ir kitose ne ES e, šalise. Europos duomenų apsaugos komitetas, kuris bus 29 straipsnio grupės įpėdinė, suvaidins svarbu vaidmenį užtikrinant kad šie visi kriterijai būtų taikomi vieningai visoje ES teritorijoje. Jau sakiau, kad yra skirtingų, pasinkta, skirtingų nacionalinių sprendimų. Visų pirma, e, reglamente numatyta e, erdvės laisvė valstybėms narėms pasirinkti, ką, e, kokį sprendimą pasirinkti arba. E, e, gyventojų duomenų apsaugos sprendimą arba duomenų valdytojo institucijos sprendimą. Prancūzija pasirinko antrąjį sprendimą. Kas nutiks, jeigu duomenų tvarkytojas e, tvarko ir saugo duomenis prancūzijos gyventojo, kuris gyvena kitoje šalyje. Taip pat e, nacionaliniams įstatymų leidėjams palikta galimybė rinktis nuo kelių metų e, nepilnametis turi galimybę gauti duomenis be tėvų, leid... ne, neprašydamas tėvų leidimo nuo 13 ar 16 metų. Nebėjau, kad e, nacionaliniai įstatymų leidėjai pasirinks sprendimą, kurio dėka galės geriausiai užtikrinti vaikų ir nepilnamečių interesus. Uh, nežiūrinti tai, e, skirtumai tarp, dėl skirtumų, atsirasančių skirtumų valst, tarp valstybių narių bus sunku e, visas priemonės įgyvendinti kontro, kontrolės institucijai. E, situacija dar komplikuoja tai, kad kai kurių šalių įstatymai akcentuoja vaikų apsaugos interesus, o, kiti akcent, o kitose akcentuojamas duomenų apsaugos institucijos vaidmens svarba. Uh, Taip pat norėčiau kai ką dar pakomentuoti, kalbant apie kontrolės logiką. Pasirinkta, e, numatyta reglament, pagal reglamento nuostatas, numatyta galimybė e, kurti sistemą, kur, kurioje pačios įmonės būtų atsakingos už e, duomenų e, kontrolę ir m, tikriausiai pastebėjote, kad vartotojai sulaukė nemažai prašymų pastarosiomis e, savaitėmis pasirašyti sutikimą dėl naujo domenų tvarkymo. Kai kurias nuostatas e, taip pat bus nelengva įgyvendinti. Pavyzdžiui, įstat, Prancūzijos įstatymai keičia savo nacionalinės institucijos uh, misiją ir įgaliojimus, kad, jo, kad ji galėtų susidoroti su naujomis užduotimis, taip, taip, siekdami, taip siekiama užtikrinti gali, galimybę išplėtoti sertifikavimo apriepti. Taip pat m, Prancūzijos institucijos įgaliojimai buvo išplėtoti. Ir numatyta galimybė jai imtis koreguojančių veiksmų daugybė profesionalų institucijų ar asociacijų akcentavo, kad tai gali nešti nemažai sumaišties. Band, skatinome įmonės ir įvairias profesionalų asociacijas pasirenkti šioms naujoms nuostatoms ir e, paskirti įmonėse domenų apsaugos e, pareigūnus, taip pat nepamiršti domenų tvarkymo ir valdymo. Taigi šis duomenų reglamentas yra labai svarbus žingsnis Europai ir numat, jis numato nemažai e, užduočių skaitmaninėms institucijoms. Tai ypač aktualu dabar po Cambridge Analytica įmonės skandalo. E, pasirinkome kelią, kuris mus aiškiai e, skiria nuo amerikiečių ir kinų pasirinktų sprendimų tai svarbu, kalbant apie duomenų apsaugą ir asmens duomenų apdorojimą. Ačiū visiems kalbėtojams ir džiugu, kad aprepta tokia didelė temų įvairovė jau dabar ir prieš suteikdamas žodį pirmiesiems parlamentų nariams, kurie paprašė žodžio, norėčiau dar kartą paraginti jūs užpildyti šias melinasias korteles, jeigu norite pasisakyti ir perduoti jas sekretoriatui, nes matau, kad ne, nemažai ne tik Europos parlamento narių norės pasisakyti, bet ir kai kurie nacionalinių parlamentų atstovai prašys žodžio. Visų pirma, žodis ponui Spuličiui iš Latvijos. Labadiena, norėčiau padėkoti už įdomius išnamius pasisakymus ir turiu porą klausimų. Vieną poniai Jelinek. Jūs labai e, sėkmingai pristatėte, ko pasiekėte Austrijoje. Turiu klausimą kaip parlamento narys. Noriu, ir jis yra akivaizdus, kiek tai kainavo, kiek e, kainavo visos tos sistemos sukūrimas, biurokratinės sistemos. E, Tai sukurta vietos pas tarnyba, e, tai suprantama, bet kiek tai kainavo. Kita klausimą noriu užduoti Lenkijos atstoviai. Be abejonės Latvijoje mes nuo 2000-ųjų turime domenų apsaugos įstatymą ir reglamentas tą įstatymą pakeis. Bet jei kalbame apie iššūkius, nepaminėjome tų didžiųjų e, gigantų, kurie yra čia, bet, bet apie kuriuos nekalbama Google, Facebook. Ar manote, kad reiktų ir antimonopolinių įstatymų, neatsižvelgiant į tai, kas jau nuveikta? Pirmininkas, dabar suteiksiu galimybę trumpai atsakyti į šiuos klausimus. Pone Elinek. Ačiū. Procedūra procedūra nemokama. Yra, kitaip sakant, jeigu asmo kreipiasi su skundu jam, tai nieko nekainuoja. Ačiū. Wenn ich, äh, wenn ich diese Frage richtig verstanden. Žinoma, jeigu teisingai supratau jūsų klausimą, o jeigu teiravotės, kiek kainavo struktūrų kūrimas, tai buvo padengta iš e, vidinių išteklių, mes pasinaudojame savo gebėjimais ir žiniomis, jokių išorinių konsultacijų nevykdėme. Aš nekartą esu dalyvavusi restruktūrizacijos procesuose, taigi mūsų sukaupta patirtis, bendras įdirbis leido reorganizuoti savo struktūrą ir Austrijos Respublikai tai nesukėlė jokių papildomų išlaidų. Dėkui. Tai Tiek būtų konkrečiam e, klausimui, atsakymui į jį. Palikime daugiau laiko kolegoms. Dabar žodis Slovenijos e, atstovui, ponas Trižek. Prašom. Ačiū, ačiū, ponė pirmininkė prisipažinsiu, kad aptariamas klausimas yra probleminis. Ne tik dėl to, kad jis toks svarbus, bet ir dėl to, kad šį, šį klausimą jau gilinosi 25 metus, tačiau profesionalus politikas esu tik trumpą laiką. Kiek žinau, Suomijoje yra specializuotas komitetas, būtent šiam klausimui skirtas. Mes visada atsiliekame, nes iš šį klausimą turėjome išspręsti dar prieš 20 metų ir kaip mes išvaistėme tą laiką. To reikėtų paklausti labiau patyrusių politikų, nes aš kol kas politikoje esu tik ketverius metus. Facebookas ir Google šios įmonės nėra įsisteigusios sąjungoje, neturi čia buveinės, tą žinome, kaip bus jų problemas sprendžiamos. Ir trečiasis klausimas. Buvo daug kalbam apie norą sukurti kažką panašaus Europoje kaip į, į, į Silicio slėnis, tačiau tai neįmanoma. Prancūzija, pavyzdžiui, kuria savo algoritmus e, dėl du paieškos sistemų ir kartu užtikrina per jį daug geresnę asmens duomenų apsaugą. Galvojant apie dvi naujasias direktyvas, Reikėtų, kad ir pavėlavus 20 metų pradėti diskutuoti apie tai, kaip algoritmai bus kodifikuojami teisės aktuose. Čia mums kaip politikams reikėtų suvokti, kas vyksta, reiktų suvokti, kas tas dirbtinis intelektas intelektas, kaip jis veikia ir suvokti, kaip funkcionuoja algoritmai. Tai yra klausimai, į kuriuos privalome gilintis. Nepamirškime, kad visuomenė senėja, taigi reikėtų daugiau dėmesio skirti apmokymui e, tai visuomenės daliai, kuri neturi tiek daug patirties su kompiuteriais. Tokiu būdu reikia geriau apginti mūsų asmens duomenis. Dėkui. Ačiū, ačiū už Jūsų pasisakymą. Taip, darbas ateities e, komitetuose mes turime teisinių, atsiprašau, techninių pokyčių komitetą, kuris čia dirba, gal kolegija iš Prancūzijos atsakys jūsų klausimą, prašom. Ačiū. Man šis e, kolegų e, pasisakymas labai rūpi tie klausimai kaip tik dabar aptarinėjami Prancūzijos parlamento diskusijose ir mūsų viešose diskusijose. Apie algoritmus labai dažnai kalbame. E, neseniai e, mes pateikėme į šį tekstą pakeitimą būtent šią temą, bet viskas, kas susijęs su dirbtiniu intelektu, e, yra labai specifiška ir mes turime uh, savo instituciją kolegę, kuri būtent tą, tai tą temą dirba. Ir aš žinau, kad Europos komisija tuo klausimu taip pat turėtų daugiau domėtis. Turim galvoti apie ateitį, negalime tik tai kopijuoti to, ką jau kiti padarė. Mes turime visi kolektyviai kartu svarstyti, kokia turėtų būti mūsų Europos vieta 21-ame amžiuje dirbtinio intelekto klausimu. Tai yra aktualu Europai tiek pat, kiek ir kitoms pasaulio dalims. Ir aktualu ne tik mūsų kartai, bet ir ateities kartoms. Jūs sakot, kad jau prieš 20 metų reikėjo tą padaryti. Leiskit man pastebėti, kad kol kas e, mūsų konkurentai dar to irgi nebuvo padarę. Ir šiuo požiūriu mes esame pranašesni už konkurentus. Ačiū. Um, Ačiū. Norite atsakyti? Prašom. Trumpai sureaguosiu į pasisakymą dėl įmonių JAV. Aš savo pasisakymę pažymėjau, kad didžioji GDPR pergalė yra ta, kad mūsų teisės aktai galios silicio slėnio įmonėms, kitur įsisteigusiams įmonėms. Tai yra didžioji pergalė ir teisės aktas galios kiekvienam, kuris tvarkys sąjungoje gyvenančių žmonių duomenis ir jie nebūtinai turi būti es piliečiai. Ar tą reikėjo padaryti prieš 20 metų? Na, ne aš asmeniškai, bet mes kaip sąjunga tą ir padarėme prieš 20 metų, nes GDPR principai nėra kažkokia naujovė, tiesiog evoliucionuoja tai, kas egzistuoja ir tie principai taip greitai nesensta. Jeigu pažvelgsime į GDPR ir palyginsime su dabar galiojančiais teisės aktais nauja direktyva pamatysime, kad nėra kažkokių didžiulių naujovių, tiesiog atsižvelgiama į technologijų pokytį ir tai yra puiku, nes ne, gerai kurti į technologijas orientuotus teisės aktus, nes jie greitai pasensta. Svarbu įtvirtinti bendrus principus dėl paslaugų. Uh, kurias es turėtų kurti konkuruodama su JAF. Deja, mes negalime priversti žmonių rinktis kažkokias kitas paslaugas, nei jie renkasi. Jeigu JAF įsisteigusių įmonių paslaugos žmonėms labiau patinka, tai ką darysime? Tai reikia žiūrėti, ko žmonėms e, norisi ir negerai reikalauti žmonėms rinktis kažką arba priversti Europą kurti kažką naujo, jeigu nėra tam poreikio ar noro. Dėkui. Ačiū. Dabar ponas Lopes Agijar, EP narys, socialistų ir demokratų frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti, kad e, surinktas šis posėdis ir svarbios datos, gegužė 6, 25, dokumentai įsigalioja. Pirmiausia, mes kalbame apie dokumentų rinkinį iš dviejų esminių elementų. Antra, sakyčiau, kad mes turime suvokti didžiulis proveržis, perėjimas nuo pasivaus reagavimo į aktyvų reagavimą. Naujasis duomenų apsaugos režimas keičia iš esmės situaciją ne tik viešajam, bet ir privačiajam sektoriui. Beje, tai yra svarbus GDPR poveikis, horizontalusis. Turėčiau du klausimus nacionalinių parlamentų nariams, kitaip sakant, valstybėms narėms. Pirmasis klausimas dėl domino apsaugos tarnybų stiprinimo. Pradėkime nuo 29 straipsnio grupės pertvarkymo į duomenų apsaugos valdybą. Taigi duomenų apsaugos institucijos TPA turės ne tik įgauti daugiau galių, bet ir tai turės atspindėti nacionalinėse teisės aktuose. Taigi, ką valstybės narės daro užtikrindamos, kad gegužės 25 priežiūros ir patariamosios funkcijos būtų įdėktos, kas daroma, kad nacionalinės duomenų apsaugos struktūros galėtų dirbti nepriklausomai ir veiksmingai. Antrasis klausimas apie EP atliekamą darbą, būtent E duomenų apsaugos reglamento taryboje valstybės narės blokuoja šį reglamentą. Tai dar vienas e, pavyzdys, kaip taryba blokuoja, valstybės narės blokuoja svarbų teisės aktą. Taigi prašome nacionalinių parlamento atstovų, kad e, jūs pasirūpintumėt situacijos keitimu, reikia ne tik e, džiaugtis tuo, kad pradeda veikti GDPR, bet ir baigti e, formuoti situaciją, užtikrinti e duomenų apsaugą ir tokiu būdu baigti kurti skaitmeninę rinką. Dėkui. Ačiū. Dabar žodis e, ponui Pudovskiai iš Lenkijos, prašom. Ačiū, ačiū, kad skiriate dėmesio duomenų apsaugai. E, Katažina Šmilievič e, norėčiau atsakyti, daug palaikau jos išsakytų minčių. Šiuo metu pažymėčiau įgyvendiname vieną svarbiausių duomenų apsaugos teisės aktų. Nežinau kaip jūsų valstybėse, bet mano gimtinėje mes pakankamai vėlai suvokėme, kaip veikia e, įmonės ir panašiai kaip e, kolega iš Slovakijos, ponas Trivečiak, tikiuosi, kad teisingai ištariu pavardę, e, pasakysiu, kad nors nes, nesu politiko ilgą laiką, turiu suvokti, kaip veikia įmonės, darbuotojai, jos vadovai, beje, nepamirškime ir MVI, kuriuoms viską teko atlikti per labai trumpą laiką. Ir man labiau rūpi, kaip išvengti teisinių ir teisminių ginčių, kaip išvengti skubos. Taigi reikia išsiaiškinti, ar mes dirbame įmonėms ir žmonėms, ar tam, kad dirbtumėm kiek suprantu, mūsų tikslas geriau apginti savo piliečius padėti geriau suvokti duomenų vertę, padėti įmonėms sėkmingiau tvarkyti duomenis, o mes nustatėme baudas įmonėms ir reikalaujame pasikeisti. Ir sakyčiau, pokyčiams tai netinkamas kelias. Taigi vietoj teisės aktų mums reikėtų nubrėžti kelią, kaip būtų įgyvendinima ir kaip būtų pokyčiai išmatuojami. Jeigu mes norime, kad per dviejus metus viskas būtų padaryta, kad žmonės suvoktų, ką reiškia tie pokyčiai, tai reikėtų investuoti bent eurą į tai, kad suvoktumėme, ar įmonė supranta, ką joms reikia padaryti. Daugia valstybių dar nežinoma, kaip atrodys įgyvendinimas nacionaliniu lygiu. Tai būtų teisingas darbo kelias. Na, mes atsiliekame, aš nesakau, kad čia tik mūsų problemoje, daugelis valstybių Europoje atsilieka, pirmiausia, su teisiniu įgyvendinimu. Nu, teisinį įgyvendinimą laiku užtikrinti nesunku, tačiau kaip padėti įmonėms suvokti, ko reikia ir pristaikyti prie naujovių. Dėkui. For... Labai ačiū Ačiū už Jūsų pasisakymą. Mums visiems iškyla problema, kad reikia geriau suprasti, kas kaip vyksta. Šiandienos posėdis e, puikiai proga tą planą paversti realybę. Toliau. Graikijos atstovė ponė Kozaboli. You have to use the microphone. Reikia įsijungti mikrofoną. Prašau kalbėti mikrofoną. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ačiū, pirmininkė. Turiu pagirti organizatorius už tai, kad suorganizavo šią diskusiją Ir čia kalbama apie tai, kaip bendrasis domino apsaugos reglamentas bus taikomas ES. E, kalbame apie greitą technologinę evoliuciją. Neišvengiamai tai reiškia, kad reikės keisti egzistuojančią e, teisinę bazę. Nuo 1995 metais, kai buvo kurėtas ankstesnis dokumentas, dar internetas menkai te buvo išplitęs. O dabar kalbame apie tai, kad e, reglamentas turėtų būti e, pritaikytas vienodai visose valstybėse narėse. Tai yra nepaprastai svarbu. Technologijos keičiasi labai greitai. Vadinasi, ir mes turime dirbti labai greitai. Na, o kalbant apie mano valstybę Graikiją, du šimtai šešiolika atsiprašau, 216 metų direktyvos įgyvendinimas reikalaus, kad būtų parengtos įgyvendinimo priemonės ir per artimiausias kelias dienas, tiesą sakant, Graikijos parlamentas turės dėl jų balsuoti. Mes manome, kad taip bus lengviau reglamentą įgyvendinti. Graikijos duomenų apsaugos reguliuotojas, reglamentuotojas institucija atitinkama jau ir taip e, yra, turi labai daug darbo, todėl mes turime ieškoti galimybių rasti daugiau personalo ir finansavimo. Kitas dalykas. Teismai turės būti informuoti. Mes žinome, kad teismai yra nepriklausomi, bet e, svarbu uh, apie teisėjų švietimą taip pat kalbėti. Um... Labai ačiū už pasisakymą. Jau daugiau narių išreiškė norą pasisakyti, visus kviečiu tą daryti. Kai tik išgirsit savo pavardę ir kalbėkit. Toliau, ponas Dijas Demera iš APP frakcijos Europos parlamente. Gracias, Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasisveikinti labai šiltai su visais nacionalinių parlamentų kolegomis ir ypač su savo e, tevinainiais e, iš Ispanijos parlamento juos lydinčiais teisininkais. E, visi suprantame, kad e, keičiamės nuomonėmis ir aš norėčiau e, išsakyti savo komentarus ir užduoti klausimus, klausimą. Taigi, įgyvendinant direktyvą ir reglamentą, rengiant direktyvą ir reglamentą, parlamentas šiame darbe laikėsi griežtos e, hierarchijos direktyvų ir reglamentų. Norėčiau e, pristat, ypač akcentuoti, kad apie duomenų, apie duomenų tvarkymą baudžiamojoje teisėje ir policijos darbe. E, žvalgybos institucijos Frontex, Eurojustas, e, e, Europos prokuratūros tarnyba. Jeigu kalbame apie duomenų tvarkymą ir kaip mūsų teisėkuros institucijų iniciatyvos atrodys ateityje, ir kaip bus įgyvendinami šie teisės aktai, stengiamės, turėsime e, nuolatos atnaujinti tuos teisės aktus, kad jie atitiktų laiko dvasę. Ir noriu pasakyti štai ką. Nors buvo labai, nors labai kruopšiai vyko darbas, aš pasigendu duomenų, Europos duomenų apsaugos e, pareigūno e, tarnybos dalyvavimo, galbūt, e, kodėl nenumatytas jo dalyvavimas čia šiandien. Thank you very much. Um... Labai ačiū. Aš e, norėjau Norėjau tik tai pasakyti, kad e, duomenų apsaugos pareigūnas į darbo tvarkę nėra įtrauktas, nes daugiausia nacionalinės institucijos kalba apie tai, kaip įgyvendinama. Toliau Belgijos, Belgijos atstovas. Merci, merci voudrais... Ačiū. Aš norėčiau pateikti klausimą. Reikėtų irgi įsijungti mikrofoną, prašytume. Aš norėjau pateikti klausimą poniai Enjon. E, ji kalbėjo apie nepilnamečią apsaugą ir nevyriausybinių organizacijų, kurios rūpinasi piliečių apsaugą, poziciją šiuo klausimu. Mes čia kalbame apie valstybių priemonės, bet būtina nepamiršti nevyriausybinės organizacijas. Kokia jūsų uh, nuomonė, ką apie tai galvoja piliečius atsivaujantį nevyriausybinį organizaciją? Ar norit iš karto ir atsakyti? Uh, Ačiū už klausimą. Um, so much... Dėl nepilnamečio apsaugos mes e, netiek daug dėmesio skiriame amžiaus ribą ir 14 ar 16 metų. Aš manau, kad praktiškai tai neužkirs kelio uh, vis jaunesnių žmonių įsitraukimų į internetinę veiklą. E, jie jungsis prie vairiausių socialinių tinklų ir panašiai. Mes turim kalbėti apie skaidrumo mechanizmą, apie vartotojų kontrolę, bet lygiai taip pat būtina kalbėti apie vartotojų švietimą, vartotojų mokymą. Uh, mes e, dėl to turime sustarti greta teisės akto. Ir Tokiu būdu mes galėsime sukurti nepilnamečiams geresnį apsaugą. Aš e, e, nemanau, kad mes galime juos efektyviai apsaugoti, sukurdami konkrečius mechanizmus, nes e, nėra lengva įgyvendinti e, prievolės patikrinti nepilnamečių amžių, bet taisyklės, jie, kuo taisyklės bus geresnės, tuo naudos daugiau atnešim nepilnamečiams. Labai ačiū. Pone Enjau, ar jūs norit pasakyti? Mes e, labai plačiai Prancūzijos parlamente diskutavome šią temą. Aš net siūliau 13 metų ribą nustatyti E, bet iš esmės visi akcentuoja, kad švietimas, informavimas turi dominuoti. Ir dabar yra nustatytas 15 metų amžius. Ir e, pabrėžėme, kad būtina geriau nepilnamečius informuoti, būtina juos šviesti mokykloje nuo labai ankstyvo amžiaus. E, jaunimas turi suprasti, kokią riziką kelia skaitmeninis pasaulis ir jo naudojimas. Ir čia mes esame jau užmesgę ryšį su nacionalinė švietimo sistema, su skirtingomis institucijomis, e, kurios prisėda prie nepilnamečių auklėjimo. Jeigu leisime šiek tiek kreiptis į kolegę, jūs sakot, kad amžius nėra svarbu, bet juridiškai turi būti nustatytas tas amžius. Ir tai yra labai svarbu įmonėms, kurios turi dirbti, turi nustatyti konkretų, e, konkrečias ribas. Labai ačiū. Toliau ponas Ralau iš Ispanijos. Gracias, prezidente. Ačiū, pirmininkė. Noriu pratesti e, svarstomą temą nepilnamečių amžiaus, bet kalbėti apie tai platesnėme kontekste. Turiu vieną klausimą, kuris man rūpi, vertinant E, situaciją, kurią e, prilyginčiau tikrai revoliucijai, kalbu apie domenų apsaugą ir tai, kas vyksta šioje srityje pastaraisiais mėnesiais. Ima ryškėti e, tam tikras atotrukis tarp normų ir realybės. Šis reglamentas remiasi tam tikrą filosofiją, tam, to, tokia reagavimo ir iniciatyvę strategiją. Ta iniciatyva paremta strategija yra didžiulis iššūkis, kurį priima šis reglamentas. Tai yra tikrai didelis, e, didelė naujovė. Tačiau taip pat ima ryškėti kai kurie, mm, e, kai kurie aspektai situacijos, kurie rodo, kad ta strategija nebūtinai pasiteisins, kad, kad, kad ji nebus tokia veiksminga. Prancūzijos atstovę, kalbėdame apie tai, tai ir atskleidė, reglamente neišvengta to, kas ima ir iškėti e, nesuderinamumo e, valstybių narių įstatymų. Ir, pavyzdžiui, netilnamečio amžiaus nustatymas yra viena, vienas iš tokių klausimų. Ba, tas, e, tarpas nuo 13 iki 16 yra gana platus. Pasirinkti, kurios pasirinko 13, kitos 14, Prancūzija 15, dar kitos 17 metų. Ir tai taps didžiulė problema, bandant užtikrinti našų e, teisės normų e, taikymą. Ir pastarosiomis dienomis taip pat yra e, kitų pavyzdžių, kurie labai aiškiai atskleidžia kai ką. WhatsApp prietaika. WhatsApp e, siuntinėja žinutės savo naudotojams, kuriuose prašo jų parašo pritarimo, kad ir ateityje naudosis tos prietaikos e, paslaugomis, jeigu yra vyresni nei 17 metų. WhatsApp pasirinko e, aukštesnį amžiaus cenzą ir mano, kad tokiu būdu formaliai iškilusią problemą išspręs. Tačiau akivaizdu, kad visi nu- vartotojai iki 17 metų, 15, 14, 13, 12, 9 metų naudotojai taip pat spaudžia mygtuką taip, kai, kai gauna tokią žinutę, teikdami, kad jų amžius jau toks. Ir duomenų apsaugos institucijos, kita vertus, privalo užtikrinti reglamento nuostatų įgyvendinimą. Tai yra, pri, įmonės turi imtis reikalingų tinkamų priemonių, kad patikrintų, koks yra asmenų uh, tikras amžius, kad, kad, kad jie turėtų galimybę naudotis tomis programomis. Uh, Taigi atsiveria atskirtis tarp teisės normų ir naudotojų realios situacijos. Ačiū. Thank you very much. Um, is there somebody... Ačiū. Ar kas nors norėtų atsakyti į šį klausimą, prašau. Ačiū už komentarus, ypač dėl sutikimo davimo. Manau, mums visiems labai svarbu įsigilinti tai, kaip elgesi didžiosios įmonės, at, atnaujindamos, sumo, atnaujindamos sum, sumodernindamos savo uh, E, duomenų apsaugos politiką pastarosiomis savaitėmis. Žinoma, jeigu tik e, pažymi e, varnelę dėžutę, kad tau 16 metų, tai nieko nereiškia. Aš nenoriu paneigti, kad nesvarbu yra kiek tuo metu 16, 13 ar 17. Svarbiausia, kad būtų veiksmingi mechanizmai, kurie apsaugotų nepilnamečius internete, Taip pat įsigalio. Tik veikiausiai draudimas neleisti sudarinėti paslaugos teikimo sutarčių su nepilnamečiais praktikoje nepasiteisintų. Bet norėčiau pakomentuoti tas, tai, kad įmonės siuntinėja žinutės piliečiams ir žmonės gali e, pasirinkti ar dabar duoti savo sutikimą, ar ateityje. Tiesiog vartotojams daromas spaudimas, bandant iš jų išgauti tą uh, E, sutikimą prieš tam bendrajam apsaugos, duomenų apsaugos reglamentui visapusiškai įsigaliojant. Nežinau, ar tą klausimą galime spręsti teisinėmis priemonėmis, bet politiškai tikrai turime jį spręsti, nes tai dabar vyksta. E Ačiū. Dar yra po Sipilgomės Stevens ir ponė Intveld mano sąraše. Uh, suteiksiu jiems žodį, tai Europos parlamento kalbėtojai. Jeigu kas nors aš nacionalinių parlamentų norėtų pasisakyti, prašyčiau užpildyti mėlynąją mėlynę kortelę ir perduoti sekretoriatui. Pane Sipal toliau. Much, Ačiū pirmininkė. Norėčiau pažvelgti į praeitį. Sprendimą dėl šio reglamento priėmėme 2016-aisiais. Du metus rengėmės. Rengėsi vyriausybės, atsakingos institucijos, įmonės, nevyriausybinės organizacijos. Man kartais susidaro įspūdis, kad tik pastarosiomis savaitėmis kai kurie veikėjai pradėjo ruoštis. Iš tikrųjų, nes kitaip sunku man suvokti, kodėl per pastarąsias keturias savaitės mano biuras sulaukė daug klausimų, kurių Prieš tai nebuvo. Turėjome du metus, visi turėjo du metus, per kuriuos galima buvo pasirenkti. Vienas iš tikslų buvo suderinti standartus. Domenų apsauga egzistavo ir galiojo prieš šio reglamento parengimą. Tačiau mes norėjome įteisinti vieningą standartą Europoje kad palengvintume gyvenimą mažoms ir vidutinėms įmonėms, bei ypač piliečiams, kurie pe, e, važinėja iš vienos šalies į kitą kokia darbo grupės patirtis e, kal, valstybėse narėse rengiantis nau, naujo reglamento gyvendinimui. Turiu klausimą regl, dėl reglamentavimo institucijų, nes turiu tokį pranešimą spaudo iš 24 institucijų duomenų reglamentavimo. Tik 17 tų institucijų teigia, kad jos yra jų nuomonė pasirengę prisimti visas naujas užduotis pagal bendrąjį domenų apsaugos reglamentą. Ką Jūs manote, kaip domenų apsaugos institucijas reikėtų parengti, kad jos paruošti, kad jos galėtų padėti įmonėms ir kitiems veikiems įgyvendinti naujas nuostatas? Turiu dar vieną klausimą. Domenų apsaugos reglamente konkrečiai nekalbama, bet kas nutiks su vaiz, atvaizdais, nuotraukomis? Uh, Jeigu aš nufotografuoju žmonės kažkur gatvėje, parduotuvėje, futbolo stadione, ar aš galiu tas nuotraukas naudoti, ar galiu užsidirbti pinigų iš tų nuotraukų, ar man reikia gauti sutikimą visų asmenų, kurie yra to, toje nuotraukoje. Gal ponė Jolinė ir ponė Henion galėtų papasakoti, kokie sprendimai pasirinkti jūsų šalyse. Ar tai dar yra neišspręstas klausimas? Ačiū. Pone Jelinek, žodis Jums. Ačiū. Dėkui už klausimus, ypač dėl pasirengimo. Klausimais užveržiamas ne tik Jūsų biuras, bet ir mes. Tas vyksta jau pastaruosius porą metų, bet pastaroisiais mėnesiais ir savaitėmis viskas suintensyvėjo. Kai kas tikrai stebina, susidaro įspūdis, kad duomenų apsauga nukrito iš dangaus. Tačiau yra kitaip. Ta visi puikiai žino. Austrijoje jau 14 metų galioja duomenų apsaugos teisės aktas. Re... Naujasis dokumentas yra reglamento tasa ir tie naujieji standartai ES turės būti perkelti į nacionalinę teisę, kad nebūtų ieškoma palangiausio režimo valstybės tiek pasirengimui ir su tuo susijusiais klausimais. Kitaip sakant, kalbam apie dalykus, kurie jau seniausiai yra išaiškinti, įmonės visą tai turėjo gyvendinti prieš dešimtmetį, iš kitos pusės atsirado naujų dalykų, naujų įsipareigojimų ir prievolių, apie tai taip pat teiraujamasi, prašoma pagalbos, reglamentas jau paskelbtas prieš dviejus metus, jis jau galioja, tiesiog turėjome tas, tą lengvatinį laikotarpį, pereinamąjį metą pasirengimui. Ir tai nėra kažkokia naujiena ir 25 gegužės nebuvo slepiama, teisės aktas taip pat yra viešas dokumentas, visomis kalbomis buvo papildomų komentarų ir informacijos žinoma kai kuriuos dalykus galės išaiškinti tik teismas, teisingumo teismas, tačiau tai nėra kažkas besiskiriančio nuo kitų teisės aktų. Taikymo dalykai visur yra panašus. Klausimas dėl 24 institucijų, kur, iš kurių tik 17 jaučiasi tinkamai e, galinčios veikti. Pirmiausia, mes nežinome, kiek tarp valstybinių bylų bus e, nukreipta į mus artimiausiomis savaitėmis, mėnesiais ir metais. Ta nežinomybė ir nulėmė tą būkštavimą. Institucijos nerimauja, kad neturi pakankamai išteklių ir aš nežinau, kas bus ateityje, neturiu krištolinio rutulio ir nežinau, ar Austrijos duomenų apsaugos institucija turi pakankamai išteklių. Mes paprašėme papildomų etatų, manau, panašiai vyksta ir kitose valstybėse narėse. Nesidžiaugiu tuo, tačiau viską turiu priimti domin. Taigi mes pasistengsime įgyvendyti visus reikalavimus, kurie išdėstyti GDPR. Be to egzistuoja galimybei komisijai pagal 52 straipsnio ketvirtąją dalį susėsti ir tiesiai šviesiai pasikalbėti su valstybėmis narėmis, kad kažkas nedaroma tinkamai ir padėti įgyvendinti kaip reikia. Čia buvau, pristačiau tokį platesnį vaizdą bendros situacijos. Pavyzdžiui, Austrijoje mums praradome tam tikrų prievolių, gavome naujų Pavyzdžiui, baudų ir nuobaudų skirimas, už, anksčiau už tai buvo atsakinga kita institucija. Tai yra naujovė, tačiau pasikeis ir situacijos vertinimas. Mes sukūrėme atskirą skyrių šiam klausimui. Aš nežinau, ar nuo gegužės 25-osios tam skyriui teks didžiulis darbo krūvis, tačiau mes pasirengėme, ruošiamės. O jeigu ats... išriškės trūkumų, tobulinsime situaciją. Ir čia jau nacionaliniams parlamentas, parlamentai turi skatinti vyriausybės, tinkamai aprūpinti institucijas ir tinkamai veikti. Dėkui. Oui, alors, il y a plusieurs... Euh, Pone Venion, Jūs uždavėte keletą klausimų. Visų pirma, apie nacionalinės institucijas. Kaip sakiau, Prancūzijoje tokia institucija veikia nuo 78 metų ir jos, e, ji išsiplėtė, jie, ji turi dabar įvairiausių technologinių priemonių, ten dirba daugybė specialistų ir vertinant viską nau, naujo, e, naujų teisės aktų kontekste tos institucijos žodis išplėstos, jai sutiktos papildomos priemonės ir visos Prancūzijos parlamente atstovavimas partijos dėl to sutarė. Ir tai atsispindi ir biudžete. Mes siekiame, kad mūsų institucija ir toliau turėtų galimybę stiprėti artimiausiais metais ir jau du metus ji rengėsi e, šiam, šiai naujoviai, e, parengta įvairiausių e, gairių rinkinių, taip pat video medžiagos, taip pat informacijos skirtos profsąjungoms, kitoms asociacijoms, kad jos informuotų savo narius, o mes kaip parlamento nariai taip pat siekiame uh, pristatyti tą, tą informaciją įmonėms. Žinoma, viskas priklausys nuo įmonių dydžio, kaip minėjo kai kas kal, kal, kal, kal, iš kalbėtojų didžiausią susirūpinimą tai kelia mažosioms įmonėms. Mes stengiame, e, būtent ta institucija bando dirbti šioje srityje. Mes norime, kad nebūtų labai kažkokios griežtos, tokios kietos atskirties aptor, kas buvo ir kad to, kas bus, bandome teikti visą reikalingą paramą ir pagalbą. Dar porą pastabų dėl klausimo apie nuotraukas. Jeigu kalbame apie žodžio laisvę, galioja 85 straipsnis, pagal kurį valstybės narės privalo atlikti visą darbą joms numatytą. Prancūzijoje Taip pat galioja nuostatos dėl teisų į savo atvaizdą. Ir mes, žinoma, pri, pri, privalu prašyti leidimo, kai kalbame apie vaikus, vaikų nuotraukas, bet tai, tai tekstas, tai nuostatos, kurios e, nėra tas pats, kas reglamentas ir tos nuostatos pas mus galiojo jau anksčiau. Uh, Ačiū. Dar du nariai iš nacionalinių parlamentų paprašė žodžio ir paskui suteiksiu žodį kitiems Europos parlamento nariams. Pane Esken iš Vokietijos. Toliau. Ja, guten Morgen, vielen Dank für die... Labas rytas, ačiū už suteiktą galimybę aptarti duomenų apsaugos reglamentą, jo perkelimą į nacionalinę teisę. Mes matome, kaip kokį poveikį reglamentas turės atskiroms e, pagrindinėms teisėms, įgyvendinimo, kokios problemos kyla. Ir šiandien svarbi naujiena iš Vokietijos vaizdo registratoriai automobiliuose, juose surinkta informacija Konstitucinio teismo pripažinta e, kaip įrodymu, jeigu e, ji reikalinga byloms svarstant. Uh, tai e, yra svarbi naujovė, tačiau fiksuojama gausybė informacijos su tais registratoriais ir spėju, kad kažko panašaus galima tikėtis ir kitose valstybėse. Dabar prasideda tas neramusis laikotarpis, baigėsi dviejų metų įgyvendinimo terminas, būkštaujama ar ir kaip bus skiriamos nuobaudos, kaip pati procedūra atrodys, kaip bus e, perspėjimai skiriami, kadangi jų nusimato tikrai daug, kaip e, veiks duomenų apsaugos institucijos, kaip seksis situacija susidoroti smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Dėkui. Ačiū. Dabar Ispanijos parlamentaras ponas Toledano. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Akivaizdu, kad bandome reglamentuoti sritį, kuri yra gyva, kuri keičiasi. Kalbame apie duomenų apsaugos nuostatas, kurios galiojo visose šalise, jos buvo veiksmingos, tačiau jos nebuvo suderintos valstyb, tarp valstybių narių. Ir tai didelis, didelė paskata to daryti, ne paskutinė, todėl turime toliau dirbti ir atitinkamai prisitaikyti. Aš norėčiau pasidalinti pastebėjimais, kaip Ispanijos uh, parlamento uh, atstovas spaudai šiais klausimais. Ponas Dėsdemera apie tai kalbėjo. Uh, ir E, noriu paminėti 608 ir 601 direktyvą ir reglamentą dėl e, duomenų e, tvarkymo baudžiamosiose, baudžiamosios teisės institucijose, taip pat Europos institucijose. Ir noriu priminti apie galiojančius reikalavimus, kai E, kurių reikia laikytis, e, užtikrinant duomenų apsaugą. Ir taip pat paminėti įmonės, kurios teikia paslaugas ir taip pat kurios siekia ekonominės naudos ir ką, kuo jos užsima. Ne, taip pat pamiršti, nepamiršti ir e, atsakingų institucijų kurios turi siekti užtikrinti viešuosius interesus ir užtikrinti teisinę priežiūrą šios sistemos, kad, kad būtų išvengta nusižengimų ir būtų apsaugoti nepilnamečiai. Buvo apie tai kalbėta taip pat ir noriu e, pa, pa, paminėti ir galiojančias nuostatas valstybėse narėse dėl nepilnamečių. Taip pat, e, jeigu e, dalyv... vartotojai, naudotojai dalyvauja kokiose nors platformose, internetinėse ir jis pasirašo kažkokius jis pažadus, įsipareigojimus, kaip, kaip tokie dalykai sprendžiami ir svarstomi. Uh, Ačiū. Pone Gomes, socialistų ir demokratų frakcija. Dėkui, pirmiausia, norėčiau atsakyti kolegai iš Latvijos, kuris diskusijų pradžioje teiravosi. Uh, Ar mums nereikėtų imtis antikartelinių teisės aktų, kad e, įveiktumėme Facebook'o, Google dominavimą, aš visiškai pritariu. Reikia to, būtinai reikia ir reikia dar daugiau. Mums reikia tinkamai apmokestinti įmonės. Ir tai yra esminis klausimas. Reikia ne tik uh, suskaldyti dominavimą, bet ir užtikrinti lygias darbo sąlygas visiems, taip pat ir MVI. Taigi mums kaip teisėkuros institucijoms reikia prisimti čia savo atsakomybę. Mes parlamente turime konkrečių rekomendacijų, dirbame su komisija, teikia ji pasiūlymus dėl skaitmeninio apmokestinimo. Tai yra gyvybiškai svarbu. Tai yra viena iš sričių, kur galime pasirūpinti, stipresniu GDPR poveikiu ir pasiekti kažką, kas galiotų visiems ir kiekvienam. Aišku, mes kalbame tik apie skaitmeninį pasaulį šiandien, tačiau mes turime žiūrėti plačiau, juo neapsiriboti. Taigi, tokie a, klausimai jums, a, garbus prelegentai. Taip, GDPR bus visuotiniai taikoma. Ir žinome, kad pajėgumai išsiaiškinti, kas daroma su mūsų piliečių duomenimis, yra tokie, tokios, kokios yra platformos kūriamos ne tik rinkos valstybėse, tačiau ir ten atsiranda tokių subjektų kaip Cambridge Analytics. Tačiau pažvelkime į Alibaba. E, Platforma yra teisės, teisė Kinijoje reikalauja, kad ši įmonė savo duomenį saugotų kažkur Kinijoje. Ar čia kažką mes galėsime e, padaryti? Tai nei EP, nei nacionaliniai parlamentai prieš tai užmerkti akių negaliu. Daugelis iš mūsų įmonių dirbo su šią platformą ir tokiu būdu teikia es piliečių duomenis. Taigi, ar pagalvojate apie tai, ar čia kažkas įmanoma padaryti, dar norėčiau palaikyti siekį tinkamai apmokyti teis, teismą teisėjus, Akivaizdu, kad įsigaliojus GDPR atsiras teismuose naujų bylų, tačiau kas nutiks, jeigu mūsų, atsakomy, mūsų valstybės bus patrauktos atsakomybin. Na, skandalas Indijoje. Taip vadinama Harar programa ar kažkas panašaus, tai yra nacionalinė identifikacijos programa. Kitaip sakant, valstybė institucija institucija panaudoja savo piliečių duomenis įvairiems negeriems tikslams, sukčiavimui ir, pa, ir panašiai. O, sakykime, juk renka valstybė duomenis, ID, socialinio draudimo numeris ir panašiai. Ir jeigu tais duomenimis bus piknaudžiavima, kas bus tada? GDPR turi tam tikras horizontalesias taisyklės, tačiau kaip visą tai e, taikys teismai. Ar jūs apie tokius aspektus galiu, galvojate kaip nacionalinė domenų apsaugos institucija? Dėkui. Ačiū. Dar e, leiskime pasisakyti parlamento nariams, o po to suteiksime žodį prelegentams, ponė Stevens. Ačiū, ponė pirmininkė, labas rytas. Kolegos jau daug buvo pasakyta, tačiau aš norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, ką mes turime bendrąjį europinį duomenų apsaugos teisės aktą. Tačiau kaip užtikrinsime, kad jis būtų sąjungoje vieningai interpretuojamas – Kol kas mes turime 28, netrukus 27 valstybės narės, kiekvienoje jų veikia didesnė ar mažesnė duomenų apsaugos institucija. Ar tikrai kiekviena turės vienodai lėšų, ar bus užtikrinta vienoda interpretacija? Ir ką čia darys Europos lygio priežiūros institucija? Ar ji stebės kaip viskas vyksta valstybėse narėse, ar judame teisingą kryptimį ar ne, ar bus e, keičiamasi geriausia praktika. Beje, tos teisės interpretacijos problemos, ar apie tai bus diskutuojama. Koks bus komisijos vaidmuo šiame procese, ar bus e, pasirūpinima vieningų direktyvos taikymu, O kas bus su MVI, apie tai jau buvo užsiminta. Tarkime, pelno nesiekiančios inf organizacijos, kur dirba savanoriai, kaip jos įgyvendins tuos reikalavimus, dažnai jos neturi galimybės pasisamdyti teisininkų konsultacijoms, kaip bus palaikomas būtent tokios įmonės ir organizacijos uh, Kita tema buvo daug kalbama apie mokymą, švietimą, kad žmonės reikia informuoti, įmonėms darbuotojus reikia apmokyti, tačiau pamirštamas e, vienas elementas. Būtent tėvai, būtent suaugusiai yra atsakingi už vaikus nepilnamečius ir juos reikia tinkamai apmokyti, informuoti, kad jie galėtų savo ruoštų padėti nepilnamečiams susigaudyti situacijoje. Kas čia daroma? O kalbant apie didžiasias įmonės, kaip Facebook, ar nebus bandoma apeiti tų taisyklių, pavyzdžiui, Facebook, ar nedarys to, bandydami pritaikyti viską savo naudai. Sakyčiau, kad tas bandymas apeiti jau egzistuoja, tačiau kaip tai bus užkardoma teisiškai? Norėčiau išgirsti atsakymą. Dėkui. Thank you very much. Labai ačiū. Dar vienas nacionalinio parlamento atstovas, ponė Vindel iš Ispanijos. Gracias, señor presidente, por esta inclusión. Ačiū, ponė pirmininkė. Paskutinė minutė, už tai, kad įtrauktume paskutinę minutę į pasisakančių sąrašą. E, reglamentas, kuris netrukus įsigalios, tai svarbus esminis pokytis kuris keičia pagrindinių teisų apsaugos sistemą, e, įvairių įmonių veiklą, taip pat kontrolę užtikrinančių institucijų darbą Ispanijoje. Šis, šis, šie teisės aktai svarstomi parlamente, e, deputatų kongrese rengiamas e, pasiūlymas, pranešimas, patikta beveik 350 pakeitimų ir lauksime, kol tas darbas bus užbaigtas komitete. Kaip ir parlamento narys Rajo, noriu pabrėžti, kad turime atsižvelgti į realybę ir noriu paklausyti, turite siūlymų, rekomendacijų, kaip elgtis, e, jeigu kitose šalise jau yra tai reglamentuojama ir kurios turi sukaupusios labai daug patirties, kaip įtraukti visus šiuos siūlymus e, į tekstą. Ačiū. Thank you very much. Um, the... Labai ačiū. Pane, pane Intvelt, išaldė frakcijos iš Europos parlamento. Ačiū pirmininkė, aš labai džiaugiuosi, kad šiandien vyksta posėdis su jumis, su nacionaliniais parlamentarais. Aš prisimenu daugybę posėdžių, kuriuos organizavome, e, kol tą reglamentą rengėme. Iš esmės, nuo 2012 metų tą darbą pradėjom. Tada buvo patiktas pirminis pasiūlymo variantas. Todėl aš dabar labai džiaugiuosi, kad tiek daug dėmesio yra skiriama BDAR. E, iš esmės galim padėkoti Cambridge Analytica. Ji padarė labai gerą reklaminę kampaniją bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Bet kas mane nustebino e, ir iš kalbėtojų, e, Mes girdėjome pasisakymų, daugam įdomu, ką reiškia tas e, BDAR, kaip jis bus pritaikymas, pritaikymas kaip įvairias prievalės bus galima realiai e, pri, panaudoti. Bet prisiminkim, kad nepradedam nuo nulio, dar nuo 95 metų galiojo direktyva. Ir kas dabar vyksta, panašu, kad e, informavimo, informatumo lygis yra toks prastas ir įgyvendinta yra tiek mažai, e, turimų teisės aktų, kad e, kai kas tik dabar atsibunda, kad e, duomenų apsaugos teisės aktas atsirado. Tai ką jūs darėte per pasarosius 20 metų, jeigu sakot, kad tik dabar atsiranda naujas reglamentas? Tai turėtų kelti mums susirūpinimą. Mes savo darbo nedirbame, žmonės nežino, kad jau egzistuoja teisės aktas, nors jis ir turi būti pakeistas. Ir čia galim pasimokyti patys iš savo klaidų. Taip pat man susidaro įspūdis, kad daug kas nesupranta, kas vyksta. Uh, Yra įsivaizduojančių, kad reikės įgyvendyti labai griežtus reikalavimus, sudėtingas priemonės ir panašiai. Visi turės tą įgyvendinti. Jeigu turėsite, pavyzdžiui, duoninę e, ar konditerijos parduotuvę, tai jūs netokius pat reikalavimus, kaip Facebookas turėsite gyvendinti. Pasakykime, aiškiai, žmonėm atsipalaiduokit, ne visiems tie reikalavimai yra taikomi, kiekvienas e, turės savo prisitaikyti tos teisės aktus. Būtų labai gerai, jeigu šiandien po pietų galėčiau dalyvauti posėdėje, dėja negalėsiu atvykti. Aš norėjau padiskutuoti apie direktyvos įgyvendinimo būklę. Direktyva iš esmės buvo paketas Ir man nepatinka tai, kad direktyva įgyvendinta praktiškai nuliu procentų. Valstybės narės nesiskubina įgyvendinti. Kodėl taip yra? Kodėl? Aš norėčiau paraginti kolegas iš nacionalinių parlamentų čia esančius e, kalbėti apie tai nacionaliniuose parlamentuose kaip prioritetinį klausimą, nes įgyvendinimo terminai jau praėjo. Ir man atrodo, kad Europos komisija turėtų apie tai pagalvoti ir e, pasirūpinti, kad valstybės vis, narės viską įgyvendintų ir e, nereikėtų pradėti pažeidimų procedūrų prieš valstybės narės. Ačiū. Dar vienas kalbėtojas iš nacionalinių parlamento. Ponas Mikolaček iš Lenkijos. Prašau. Bardzo dziękuję. Labai ačiū. Pirmininkė. Ponios ir ponai, visi jūsų pasisakymai apie nepilnamečius, vaikus yra labai svarbus. Problemų praktiškai išlieka nepaprastai daug. Aš taip pat apgailestauju, kad informatumas apie bendro domenų apsaugos reglamentą yra menkas. Žinių apie jį yra paskleista labai nedaug. Lenkijos senate yra sukurta darbo grupė, kuri uh, svarstys, kaip uh, virtualiajame pasaulyje, skaitmenėme pasaulyje vaikų ir nepilnamečių saugumą pagerinti. Tai yra vienas iš mūsų prioritetinių klausimų. Iš esmės mes čia kalbame apie duomenų skaidrumą, duomenų apdorojimo skaidrumą. Ta informacija turi būti lengvai suprantama, ypač kai e, ji skiriama vaikams ir nepilnamečiams. Jūs keletą kartų minėjote, kad tėvams patiems reikia patirties ir žinių, kaip e, auklėti vaikus, kai e, jie susiduria su duomenų apdarojimo pasauliu ir su atitinkamomis to pasaulio problemomis. Mes norime švietimo ministrui dabar nusiųsti laišką, žinant, kad artėja E, BDAR įgyvendinimo terminas, kad mokyklose būtų organizuojama švietimo kampanija. Galbūt netgi tas klausimas turėtų būti įtrauktas į mokyklų programas, kad e, mokyklos turėtų tam tikras gairias, kaip elgtis su, su duomenų apdorojimu, internetinio duomenų e, klausimais Taigi mes turim galvoti, ap, galvoti apie nepilnamečių vaikų švietimą, bet lygiai taip pat turim mokyti mokytojus. Turbūt visi suprantam, kaip svarbu tą informaciją teikti patiems jauniausiems vartotojams, kad e, jie geriau suprastų, kad reikia asmenius duomenis apsaugoti, kad jie žinotų, kaip tą padaryti. Ir tas turi būti padaryta, bet turime imtis labai nuoseklių, sklandžių veiksmų ir Europos liaudės partijos e, atstovė Ulmaja. Ačiū. Pirmiausia, e, gal tipiškai vokiška savybė, mes paskaitome komisijos dokumentus ir dar sausi paskelbė gairės dėl geresnės apsaugos, domino apsaugos ir kaip reiks GDPR taikyti nuo gegužės 25-osios. Tačiau prisipažinsiu, perskaičiau tą dokumentą ir nelabai ką supratau. Na, aš skaitau, kad duomenų apsaugos specialistai 29 straipsnio grupė gairių rengimo darbų dėl to, kaip pažeidžiami duomenimis, akreditavimas, panaudojimas, privaloma vidinė tvarka dėl duomenų apsaugos, privaloma e, tvarka skiriamas asmuo atsakingas už duomenų apsaugą. Visos šios aplinkybės turi būti išaiškintos gairėse, tačiau jų nėra. Ir sakyčiau, kad mes negalime e, tik skelbti teisės aktų, tačiau būtų gerai, kad būtų pasirūpinama vieningų įgyvendinimų. Reikėtų čia daugiau pastangų. Na, sakoma, kad įmonės šią temą užsiem, užsiminėja ar bent turėtų tą daryti jau ilgus metus. Tačiau didžiosios įmonės yra viena, mažos vidutinės įmonės regionuose yra kažkas kita. Aštuoni darbuotojai įmonėje. Tai tikrai negalim jis sauliaisti pasisamdyti advokato, kuris įverdintų duomenų apsaugos situaciją. Kitaip sakant, nėra žmonės taip išsilavinę teisiškai net jeigu ir yra, tai negali savo daug ko leisti, nėra lėšų, taigi čia reikia pagalbos, ar tą padarys ar duomenų apsaugos pareigūnas, ar kažkas ką kita. Tuo pat metu Vokietijoje mes turime kiekvienoje federacinėje žemėje, 16 iš viso duomenų apsaugos pareigūnus ir institucijas ir mm, kiekvienas jų interpretuoja situaciją savo. Europoje bus lygiai tas pats. Ir mes jau tikrai žinome, kad interpretacijos skiriasi ir aš esu su tuo susidūrusi. Sakyčiau, galvokime apie žmonės, kurie šiandien realiai susirūpinimo, susirūpino padėtimi, nes anksčiau negalėjo savo to leisti. Padėkime jiems, atsižvelkime į juos, todėl kreipiuosi į nacionalinių parlamento atstovus. Yra įmonių mažų, vidutinių, kurios tiesiog išjungia savo tinklalapį, nes bijo kažką negero padaryti. Tai nėra racionalu. Tačiau kepėjas, kepiklėlės savininkas bijo baudos, nes nežino, ką reikia gyvendinti, ko nereikia jis tiesiog e, yra išsigandęs. Galime jį kritikuoti, tačiau tas išgastis yra pagristas ir tai yra realybė. Todėl siūlau šiek tiek nusileisti iš uh, tos aukštos europinės pozicijas ir pažiūrėti, ką galvoja žmonės, kurie atlieka savo kasdienį darbą. Padėkime jiems, nemokime, nevadovaukime Kime ir nekritikuokime, esą jie iki šiol nesirūpino duomenų apsauga. Dėkui. Uh, to... Labai ačiū. Vėl kreipiuosi į tribūnos svečius. Prašyčiau trumpai apibendrinti ir atsakyti į klausimus. Pirmiausia, ponė Jelenek. Dėkui. Pabandysiu atsakyti į man užduotus klausimus. Pirmiausia, teiravosi ponė Gomeš. Jeigu valstybė čia pažeidinėja teisės aktus valstybės narės privalo laikytis bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir ten esančių standartų, o nacionalinės duomenų apsaugos institucijos turi teisų gynimo priemonės pagal reglamentą. Ir jas gali pritaikyti kiekvienam, taip pat ir nacionaliniai valstybei. Po to teirautasi dėl bendro jo interpretavimo, ar nesiskirs čia situacija didelėse, mažose institucijose, duomenų apsaugos pareigūno vaidmuo, koks komisijos vaidmuo. Be abejo, jau šiandien mes siekiame užtikrinti direktyvos nuostatų vienodą interpretavimą. Ateityje mes privalėsime tą daryti dar aktyviau. Kaip žinote, yra Europos duomenų apsaugos komitetas, jo užduotis užtikrinti, kad reglamentas būtų vienodai taikomas valstybėse narėse. Bendradarbiavimas su Europos duomenų apsaugos pareigūnu atrodo taip, jis yra duomenų apsaugos komiteto narys. Kitaip sakant, jis yra viena iš duomenų apsaugos institucijų, komandos dalis. Uh, Komisijos vaidmuo reglamente įvardintas toks. Duomenų apsaugos valdyba ar komitetas e, gali būti e, įtrauktas, kreipiamasi į jį, konsultuojamasi dėl iškilusių klausimų ir problemų. Kaip galima palaikyti mažasias organizacijas? Kiek žinau, kiekviena duomenų apsaugos institucija uh, yra pateikusi gausybę informacijos savo tinklalapyje, pavyzdys aišku Austrijos, mes pateikėme informacijos kiekvienam, taip pat ir neteisininkui. Ši informacija aktuali, jis skaitoma, yra netgi ir klausimynas pateikiamas, kad žmogus galėtų įsiaiškinti, kas yra taikoma konkrečiai jam. Visą tai parengta tikrai eiliniam žmogui. Uh, Mes dirbame ir su savo uh, teisininkais ir su neteisininkais. Mes juk uh, žinome, kad domenų apsaugos reglamentas bus taikomas visur ir kiekvienams. Dėl uh, tėvams skirtų mokymų, na, sakyčiau, kad ir kaip kalbėtumėm apie senėjančią visuomenę, seniausiams tėvams, kurie, kurių vaikams yra bent penkeri, jiems internetas nesvetimas, jie jame susigaudo. E, kitas klausimas dėl to vėlavimo tarsi nebuvo rūpinamasi ir tiesiog pabudino baudų pavojus. Ir tas suvokimas kai kur tikrai per vėlai pabūdo, tačiau ne visur. Ir Įmonės, kurios nesilaikė teisės aktų, pabudo ir keičia situaciją. Tačiau svarbiausia, aišku, yra identifikuoti tuos, kurie nesilaiko teisės aktų. Ta darba turi atlikti ne tik duomenų apsaugos institucija, bet ir kiekvienas iš mūsų, neveltui mes čia visi susitikti susirinkome Europos parlamente. Atsakysiu kolegijai iš Vokietijos dėl gairių, kurias skelbė 29 komiteto straipsnio, atsiprašau, darbo grupė. 14 gairių jau yra paskelbta ir jos bus perimtos Europos duomenų apsaugos valdybos. Niekas tų gairių anksčiau neturėjo, jos visiškai neseniai buvo paskelbtos ir e, viskas buvo atlikta sausio e, mėnesį. Nenoriu ginčytis su jumis, tačiau mano patirtis tokia. Šios gairės yra jau kurį laiką 29 straipsnio darbo grupės tinklalapyje. Taip, patvirtintos jos ne iš karto, dirbama pastaruosius pusantrų metų. Jūsų pasisakymas dėl to E, dėl kepiklėlės. Jos savininko, aš suprantu jūsų mintis, tas nerimas ir ta baime, kuri sukelta įmonėms, visa tai nėra susijęs su duomenų apsaugos reglamentu. Egzistuoja įvairiausių struktūrų, sektorinių susivienijimų, asociacijų ir jos, jos bent jau Austrija privalo savo narius informuoti. Tačiau kartais, kad ir kaip besistengtumėm, vis yra nepakankama. Beje, duomenų apsaugos reglamentas leidžia dirbti ir kitaip, padėti kitoms įmonėms konsultuoti. Tuo pat metu keliama ir įvairiausių nepakristų baimių, sakoma, kad jūs būsite baudžiami visur ir už viską. Egzistuoja visko tačiau galvojant apie proporcingumą bus vertinama kiekviena pastanga aišku, tiek piklėlės savininkas, tiek e, mėsinės savininkas privalo užtikrinti, kad būtų nepažeidžiamas duomenų apsaugos reglamentas. Tačiau, vertinant situaciją, bus žiūrima į visas aplinkybės ir nereikia čia kelti nepakristų baimių. Dėkui. Ačiū. Pone Jelinek. Toliau kolegė Žymėlevič. Aš dėl trijų dalykų norėčiau pasisakyti. E, dėl reglamento, kuris reglamentuoja platformas. Apie tai buvo daug diskutuojama ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas ES vardu galės spręsti šį klausimą ir aš norėčiau kreiptis į Europos parlamento narius. Nepamirškite, kad nekalbama apie įmonių suskaldimą, Mes e, kalbame apie platformų suskaldimą ir tuo atveju mes viską pražudytume. Mes greičiau siekime uh, e, saveikumo, norime atverti prieigą prie tų platformų, nesugriaudami konkurencingų paslaugų. Ir žmonės turi galėti tomis platformomis ir toliau naudotis, bet saugikliai turi būti numatyti atitinkamai kitų paslaugos tiekėjų. Taigi toks būtų komentaras atsakant į ponios Gomes klausimą. Šis mes aš jai pritariu. Uh, Labai daug komentarų buvo pasakyta, e, kurie mane įkvėpė pasisakyti. Mažos įmonės, sakoma, mažos bendrovės nukentės dėl to, kad reglamentą reiks įgyvendinti, nes jos neturės pakankamai informacijos. Aš sutinku e, ponė, su ponė Jelenek. E, yra pakankamai informacijos šaltinių, pakankamai gairių, skaitant ir nevyriausybinės organizacijas, mūsų tinklas tą daro, kurios skleidžia žinias Ko trūksta? Trūksta viešosios kampanijos, informavimo kampanijos. Mes nevyriausybinės organizacijos to padaryti negalime. Aš galiu Jūs patikinti, kad pasarosius dviejus metus stengiamės tą padaryti. Sutelkėm skirtingų valstybių nevyriausybinės organizacijas ir bandėm kreiptis į Europos komisiją, nacionalinės institucijas, kad gautume finansavimą ir savo ir kitoms grupuotėms organizuoti tokią informavimo kampaniją. Tačiau atsakymas visą laiką būdavo ne, nebus finansavimo, negaliu paaiškinti kodėl. Uh, Man atrodo, kad tai yra didelis pralaimėjimas mums visiems. Nelabai galiu suprasti tų institucijų, kurios turi pinigų tokiai veiklai, kodėl jos neorganizuoja tikros informavimo kampanijos apie bendro domenų apsaugos reglamentą. Pastaraisiais metais turėjo tai būti padaryta, tai yra labai rimta klaida ir dabar mes už ją mokėsime. Uh, E, dėl e, BDAR dabar visokiausių mitų prikurta, labai daug dezinformavimo. Na ir paskutinis mano atsakymas, poniai Intmelt, man atrodo, kad įgyvendant visą paketą susidursime su daug sunkumų. Galiu pateikti savo valstybės Lenkijos pavyzdį. Direktyvos įgyvendinimas E, buvo pradėtas aptarnėti tik prieš dvi savaitės. Įstatymo projektas išlieka tik projektas, jis dar nepatvirtintas. Ir jame tiek daug išimčių, tiek daug išlikų, kad iš esmės direktyvos logika yra prieštaraujama. Ir dabar Lenkijoje, jeigu bus patvirtintas tas naujas įstatymas, standartai bus prastesni negu buvo iki šiol. Ir išimtis bus pritaikyta netgi teisėjas saugos institucijoms, išskyrus policiją. Visos kitos teisėjas saugos institucijos, kurios nors kiek yra susijusios su žvalgyba, uh, E, galės prisitaikyti išimtį. Anksčiau to nebuvo. Ir dabar tos e, institucijos galės nebeteikti informacijos piliečiams. Ir jeigu pradedama apie tą elektroninės privatumo direktyvos įgyvendinimą, uh, Turiu pripažinti, kad valstybės narės nedaro to, ką reikėtų ir Europos komisija kažu, ar, kažai ar galės ką nors pakeisti. Mes turime raginti valstybės narės įgyvendinti BDAR be didelių pakeitimų, nes dabar valstybės narės numato labai daug išimčių ir tokiu atveju sukontroliuoti valstybės narės tiek Europos parlamentui, tiek komisijai bus nebeįmanoma. Ačiū. Pone Enjon, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė iš šios diskusijos galiu padaryti išvadą, kad e, mums visiems rūpi bendros problemos. Mes visi suprantame, kad reikia ir toliau bendradarbiauti nacionaliniams parlamentams ir Europos parlamento nariams. Nes šios temos yra fundamentalius, jeigu taip galime pasakyti. Europos komitetas atliks labai svarbų darbą, nes bus koordinuojami visų nacionalinių institucijų veiksmai. Mes norime, kad interpretuojamas reglamentas būtų vienodai ir kad jis būtų deramai įgyvendintas. Aš žinau, kad tai yra esmė. Ir vis tik tai mes dar turime atsakyti į klausimus dėl mažų įmonių. Aš manau, kad mes ir toliau turėtume skleisti žinę, kad vienas iš pagrindinių šio reglamento principų kuris yra naujas, galvojant apie senąją direktyvą, yra tai, kad viskas susiveda į rizikos analizę. Taigi e, negalim lyginti e, bandelių parduotuvės savininko ir Facebooko savininko. Dar kartą. E, turim sukurti gerą prakt, geros praktikos keitimosi e, sistemą tarp skirtingų nacionalinių institucijų. Tokiu būdu mes e, įgausime gerą pagreitį siekdami pažangos ir aš e, išklausiusi visų šiandien pasisakymų ir savo kolegų čia tribūnoje minčių, norėčiau paklausti, ar nebūtų įmanoma palyginti nacionalinių uh, teisės aktų tekstų Gal Europos parlamentas tokį darbą galėtų atlikti, kad mes galėtumėm pažiūrėti, kurios problemos yra skaudžiausios, sunkiausiai gyvendinamos, bet aš manau, kad tokiu būdu mes galėtumėm geriau dirbti visi ateityje artimiausių metų. Ačiū. Dėkuoju visiems už tai, kad dalyvavote šioje diskusijoje. Tai yra pirmoji mūsų posėdžio dalis. Noriu dar kartą padėkoti. E, svečiams. Pone Jelenek jau turi išeiti. O dabar aš norėčiau pakviesti antrosios mūsų diskusijos dalies pranešėjus ponė Julika Van, Luk Enriks ir Pascal Gery. Ši antroji dalis irgi yra skirta BDAR įgyvendinimui Bet čia kalbėsime apie poveikį privačiajam sektoriui, skaitant mažas ir vidutinės įmonės. Apie tai jau ir pirmojoje diskusijų dalyje kalbėjome, bet manau, kad dabar galėsime dar detaliau padiskutuoti. Taigi palaukime, kol visi susės ir galėsim pradėti. Okay, uh, dear ladies and gentlemen. Ponios ir ponios. Dabar prasidės antrosios temos svarstymas mūsų šiandienos tarparlamentinėme komiteto posėdyje. Kalbame apie domenų apsaugos pasiūlymų rinkinį. Ir man džiugu, uh, pasveikinti čia ponę Džiuką Dikelfan, Ubisoft įmonės e, atstovą, taip pat poną Luke Endriks, įmonių politikos ir išorės reikalų e, e, vadovą, atstovaujantį mažas ir vidutinio dydžio įmonės iš UEPME ir ponę pas, Paskal Želį iš Schneider Electric duomenų apsaugos pareigūnę. Ir nedelzamas iš karto suteikiu žodį pirmajam kalbėtojui šios temos aptarime ir taip pat norime, noriu taip pat informuoti visus, kad jeigu norė, norite pasisakyti, turite užpildyti geltonąją kortelę. Čia kreipiuosi į nacionalinių parlamentų narius, o Europos parlamento nariai Galima man pamojuoti tiesiog, jeigu norės pasisakyti. Prašau, visų pirma, žodis ponui Žudikail Fan. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už kvietimą mums kalbėti. Ubisoft vardu noriu padėkoti už galimybę pasikeisti mintimis tokia svarbia teme duomenų apsaugos klausimais bei, bei aptarti naująjį reglamentą. Kaip žinote, šis reglamentas susijęs su pamatiniais pamatinėmis demokratinės vertybės, e, demokratinių vertybių apsaugos nuostatomis, e, privataus gyvenimo apsauga. Ir tai yra labai svarbus žingsnis. Taip pat tai galimybė suteikti piliečiams visas galimybės ir įrankius e, rūpinti savo duomenimis. Šis reglamentas akcentuoja duomenų privačių domenų apsaugos Europą, nes apie tai šiomis dienomis labai daug apie tai kalbame. Ir matome, kad na, Europoje egzistuoja konkre... tam tikras, dominuoja tam tikras požiūris į domenų apsaugą kad tai yra visose sektoriuose svarbus E, dalykas, kito tarpu, kitapus Atlanto požiūris yra kitoks. Europoje mes siekiame užtikrinti kiek įmanoma didesnį domenų apsaugą. Ubisoft yra įmonė, kuri jau 30 metų prekiauja video žaidimais. E, mes turime beveik 40 studijų, kurios e, yra penkiose žemynuose ir beveik 500 milijonų žaidėjų naudojasi mūsų produktais <clears throat> ir mūsų, mes norime užtikrinti jiems geriausią, pozityviausią įmanomą patirtį, remiamės lozungų kad, kad tai turi su, suteikti malonumą ir pasitenkinimą tuo pat metu už, užtikrinami visišką pasitikėjimą, siekdami užtikrinti pasitikėjimą, uh, Ir taip pat mes teikiame visas paslaugas, prižiūrime savo produktus, padedame atsikratyti virusų, jeigu jie atsiranda tose video žaidimuose. Uh, Taip pat norime suteikti daugiau galimybių kontroliuoti e, mūsų produktų naudotojams savo asmens duomenis. Norime uh, stiprinti savo gerą reputaciją ir todėl e, ėmėmės priemonių, laukdami šio reglamento įsigaliojimo, e, susisteminame turimus, turimus duomenis. Taip pat siekiame išnaudoti atsirandantį konkurencinį pranašumą. E, Taip pat mes e, sustiprinome e, darbuotojų komandą, kuri rūpinasi duomenų apsauga. Taip pat įdėgėme kitas priemonės, su kurios užtikrina daugiau didesnę kontrolę e, mūsų produktų naudotojams. Įkūrėme vidu, vidinę darbo grupę. Sustiprinome Kaip jau sakiau, sustipriname tas, tuos skyrius, kurie užsima duomenų apsaugą. Ir suprantame, mes puikiai suprantame, kokia užduotis koko, susijusi, kokia našta susijusi su šio reglamento įsigaliojimu tenka mažoms abitinėms įmonėms. Taip pat mes siekiame užtikrinti visas reikalingas vidinės sąsajas, kad užtikrintume, pasiūlytume geriausias kon egzistuojančias kontrolės priemonės e, mūsų produktų naudotojams. Taip pat žinome, kad bus e, peržiūrėta elektroninio privatumo direktyva ir tenka pagalėstauti, kad ši direktyva e, nebuvo peržiūrėta ir nesigalioja tuo pat metu, kaip ir svarstamas reglamentas. E, nes neaišku, ar mūsų pasirinkti sprendimai yra tinkamiausi, galbūt mes per nelik toli pažengėme arba pasirinkome nebūtinai geriausią sprendimą, laukdami ir elektroninio privatumo direktyvos įgyvendinimo. Žinome, kad kalbant apie duomenų bazės, kiekvieno, kiekviename asmenėme kompiuteryje slypi, yra saugoma daugybė asmens duomenų. Mes tai suprantame ir mes manome, kad svarbu stiprinti privačių duomenų apsaugą Tai tampa ypač aktualiu klausimu dabar ir mes savo ruoštų manome, kad tai yra konkurencin, atsiveria konkurencinio pranašumo galimybė. Mes norime pasiūlyti kiek įmanoma pranašesnį produktą. Mes taip pat bendarbiaujame su kolegomis e, dirbančiais šiose srityje. Taip pat įsigaliojant šitam bendravim apsaugos reglamentui bus galima suvokti, kokie kokius duomenys atiduodate, leidžiate naudoti, ko, kokiu metu, taip pat tai išvengti netinkamo tų duomenų naudojimo. Pavyzdžiui, ypač jeigu jūs žaidžiate video žaidimus ir prie, su, su kitu asmeniu, kuris yra prisijungęs prie platf, internetinės platformos ir kaip išvengti netinkamo duomenų perdavimo. Todėl tai galimybė visus šviesti šią temą ir mes laikomės principo, kad privatumas užtikrinamas automatiškai, kuriant tuos video žaidimus, dirbame su įvairiausiamis tarptautinėmis asociacijomis, e, mes kuriame interaktyvius modelius. E, galbūt jūs esate susipažinę su mūsų žaidimais e, jie yra gana žinomi. Mes siekiame kurti patrauklius video žaidimus, taip pat laikytis visų privatau, privačių pri, domenų apsaugos reikalavimų. Ir na, tokių modelių kūrimas, tokių apsaugotų patrauklių modulių, žaidimo modulių kūrimas nėra pigus. Uh, bet mes tengiamės atlikti visą reikalingą darbą. Taip pat stipriname mūsų domenų apsaugos bazių saugumą, nes susidurėme su bandymais prasiskverbti mūsų domenų bazę, beveik tūkstantis asmenų užsima tuo, ehm, šia, dirba šį darbą. Ir mes siekiame išvengti bet kokios galimybės, bet kokios spragos, kurią pasinaudojant būtų galima pažeisti privačių domenų apsaugą. Ištisą parą dirba specialistų komanda tuo užsimanti. Taip pat e, imamės visų teisinių priemonių. Mes e, E, susipažinome su Prancūzijos nacionalinės kontrolės institucijos aknil siūlymais, taip pat e, su Amerik... E, bendradarbiaudami su kolegomis iš JAV mes e, sudarėme domenų apsaugos sutartį ir manome, kad tas bendrasis apsaugos domenų reglamentas savo pobūdžiu yra universalus, jo nuostatos yra visuotinės. E, tai jis numato daugiau atsakomybės visiems ir visoms įmonėms. Bet turiu pasakyti, kad susidūrėme su kai kuriais sudėtingesniais klausimais, tai pavyzdžiui, domenų apsaugos nuostatų taikymu už ES teritorijos ribų, pavyzdžiui, jeigu žaidėjas yra Kinijoje, ar jis gali tikėtis nuloti tokiamis pačiamis teisėmis, arba jei tas žmogus yra Europoje, bet ne ES pilietis. Žinome, mes, norime, mes siekime taikyti tokias pat taisyklės visiems žaidėjams visame pasaulyje ir tai padeda mums laimėti dar didesnį pasitikėjimą mūsų vartotojų, mūsų žaidimų naudotojų. Visiems taikome tas pačias taisyklės ir sulaukiame vis daugiau vartotojų. Skaitmeninėje pasaulyje kartais net nereikia nurodyti asmenį savo vardą ir pavardės, yra tik tai tas alijas, net nežinai, kas, kas už jos lypi. Mes uždavėme šiuos klausimus reglamentavimo institucijai Prancūzijos, su kurios atstovais nuolatos susitinkame. Bandame patvirtinti bendrą požiūrį su e, af, profesionalų asociacijomis, tokiams kaip ESEF, SELL, SNJV. Ir Manau, kad mums reikia suvienodinto, vienalyčio požiūrio ben, ben, bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikyme. Pavyzdžiui, duomenų apsaugos komiteto sprendimus norėčiau pakomentuoti, kas bus tuo, tuo atveju, jeigu išsiskir sprendimai požiūriai, kaip bus įgyvendinami deleguotosios teisės aktai. Aš labai raginčiau jūs siekti išvengti kiek įmanoma e, kiek mano labiau vengti atotrukio tarp ta, normų taikymo. Užbaigdamas noriu pasakyti, kad tą bendrojo reglamento įsigaliojimą mes suprantame kaip galimybę, kaip galimybę didinti pasitikėjimą mumis, tai galimybė, e, kur, atsiverianti visiems įnešti savo indėlį, imtis pastangų. Ačiū. Thank you very much, uh, Mr. Fan. Ačiū. Toliau, ponas Liuk Gendriks. Prašau, žodis jums dešimčiai minučių. Ačiū, pirmininkė. Buvau parengęs paristatymą. Thank you. Uh, first of all, thank you for the Libe committee. Ačiū. Pirmiausia, dėkui Libe komitetui, kad pasikvietė mus šiandien. Man patinka ir pavanilimas uh, poveikis prečiam sektoriui, taip pat ir MVI. Nepamirškime, kad 99,8 procentų visų įmonių yra arba vidutinės arba mažos įmonės. Tai puiku, kad norite išgirsti ir mūsų nuomonę O tie, kas nėra susipažinę e, su mumis, kas yra UABE, e, mes esame MVI e, atstovai iš viso 67 organizacijos yra prisijungusios per, prie mūsų iš įvairiausių sektorių, 12 milijonų įmonių iš 34 valstybių. Ir tai yra įmonės nuo mikro iki vidutinių. Norėčiau grįžti į 12 metus, kai dar nenutokėme, kas laukia ateityje. Aišku, buvo tam tikrų lūkesčių ir minčių apie būsimąjį reglamentą. Ir dabar reikia įsiaiškinti, ar tai, ko mes prašėme savo laiku ir sulaukėme. Pirmiausia, pažymėsiu, kad reikia atsižvelgti į naujausius techninius bei kitokius pokyčius, aukštą vartotojo apsaugos lygį, tą pavyko užtikrinti, tuo pat metu ir balansuot, subalansuotas požiūris. Būtent buvo reikalinga išvengti neproporcingos administracinės naštos MVI, taip pat e, norėjome aiškiai vardinti teisės ir prievolės, čia jau, sakyčiau, yra didelių problemų, kartu buvo bendras siekis išvengti papildomos administracinės naštos MVI, taip pat buvo pagėdauta turėti suvokiamas, draugiškas vartotojų nuostatas, ir ką mes jau girdėjome per praėjusią sesiją, būtent informacinę kampaniją dėl asmens duomenų apsaugos, ką būtų suorganizavusi iš dalies ir ES, bei finansavusi iš dalies ir ES, bei bendras darbas nacionaliniu ir regioniniu lygiu. Taigi visi tie reikalavimai buvo mūsų pateikti dar 12 metais. Dabar grįžtant prie MVI ir GDPR. Mes kaip verslininkai tikrai rūpinamės duomenų apsauga tiek savo, tiek ir mūsų klientų bei vartotojų. Aišku, mums rūpi ir teisės viršenybės principas. Yra e, prievolė laikytis įstatymų. Savo laiku mes sveikiname komisijos naująjį reglamento, e, reglamento pasiūlymą, galvojame, kad viskas gerai subalansuota ir buvo bandoma su, sukurti vienai sąjungai vieną taisyklių rinkinį. O kalbant apie galutinį tekstą, tai nepavyko užtikrinti, pirmiausia, galvokime apie smulkų požiūrį. Įstatymas yra greičiau leks Google, kitaip sakant, orientuojamas į didelės įmonės, nekreipiama į mažų vidutinių įmonių poreikius, o mes savo laiku juk prašėme atsižvelgti į mūsų komentarus. Na, yra kaip yra, nieko nebepakeisi, ką daro mūsų organizacijos nacionalinių regioninių lygių yra investuojama daug laiko ir pinigų į informacinės kampanijas bei į įrankių skirtų MVI kūrimą. Tas daroma ir nacionaliniu, ir sektoriniu lygiu, kadangi kiekvienam sektoriui taikytinas atskiras paužiūris. Beje, visa tai atitinka 132 reglamento konstatuojamąją dalį, kur sakoma, kad reikia teikti informaciją bei įrankius ir tą turi padaryti domino apsaugos e, institucija, tačiau mes kaip organizacija čia prisėmėme atsakomybės. Po to seka e, glaudus bendradarbiavimas su DPA. Aišku, ne visur viskas buvo idealu, bet e, apibendrinant galiu pasidžiaugti, kad pakankamai neblogai vyksta darbas tarp DPA ir verslo. Tikiuosi, kad viskas ta pačia gaida tęsis artimiausiomis savaitėmis ir mėnesiais. Tačiau naujasis teisės aktas sukėlė papildomų sąnaudų, netikrumo, susiskaldimo taip pat. Atsirado įgyvendinimo skirtumų, įgyvendinimo sunkumų ir, kaip pamatysime, trūksta kvalifikuotų darbuotojų tam tikriems darbams atlikti. Aišku, yra problema, ar visi suvokia tą teisės aktą. Dabar šiek tiek duomenų. Ką reikia padaryti MVI, ką perskaityti ir ką suvokti. Pirmiausia, pats reglamentas. 88 puslapiai vieš šajame leidinį, oficialiame leidinyje 140 straipsnių, 9 gairės paskelbtos 29 straipsnio darbo grupės ir 5 iš jų paskelbtos vos prieš porą mėnesių po 18 sausio 1 paskutiniosios sus, paskelbtos 16, 18 balandžio 16, e, tas sutikimo svarbus klausimas, iš viso 237 puslapiai ir 158 puslapiai, 59,5 procentai iš jų paskelbta šiais metais ir keturios naujausios gairės yra tik angliškai, 66,6 procentai visų gairių. O tai jau yra tikra problema, nes, kaip žinoma, ES institucijos bendrauja su piliečiais, jiems žinoma kalba. Gal galia parlamentas atsižvelgė į MVI situaciją, 30 straipsnis, dėl duomenų tvarkymo įrašų ten sakoma, nebus taikoma įmonėms, kuriuose dirba mažiau nei 250 asmenų. Yra ir išimčių, nebent tvarkoma nenuolat. Taigi mes kreipėmės į 29 straipsnio sekretoriatą ir paklausėme, kaip čia interpretuoti, nes taryba ir parlamentas susitarė dėl teksto, MVI netaikoma, o kol kas iš 29 straipsnio darbo grupės atsakymo negavome, esą yra atsakymas e, tinklalapyje, e, interpretacija balandžio 16-osios, griežtas griežta interpretacija, kiekviena įmonė bent jau kartais tvarko duomenis. Kitaip sakant, MVI išimtis netaikoma. Tai šitas straipsnis yra niekinis. Antra, ar parlamentas atsižvelgė į ypatingą MVI situaciją, aš apie tai jau užsiminta, 13 konstatuoja dalis, sako, reikia atsižvelgti į ypatingą mikrom smulkių vidutinių įmonių situaciją. Ačiū už tą 30 straipsnį, tačiau, kaip jau paaiškinau, tai yra, tai yra, tai, tai yra atsiprašau, tuščia išimtis. Ir beliko tik paraginimų, į tai reikia sudėti visas mūsų viltis, atsižvelgti ypatingą mikro mažų vidutinių įmonių uh, situaciją taikant reglamentą, kas prasidės po gegužės 25-osios. Tinklalapio pavyzdys aš čia nei kritikuoju, nei pirštu baksnuoju, kiekvienas atliko savo darbą, taigi čia e, matote Belgijos asmens duomenų apsaugos institucijos e, tinklalapį, esu iš Belgijos ir nenoriu komentuoti situacijos kitose valstybėse, beje, nieko ir nekaltinu. Tiesiog sąžiningai pažiūrėkime ir ką reiškia E, ketvirtas klausimas. Kodėlgi mes dabar negalime atsakyti visų klausimų? Man atrodo, kad tas klausimas yra labai sąžiningas. Kodėl negalime vis dar atsakyti visų jūsų klausimų? Ir kodėlgi atsakymas į tai, kodėlgi ne. Ir aš čia padariau ekrano nuotrauką prieš porą dienų, kodėlgi Belgijos DPA negali atsakyti į visus mūsų klausimus Todėl, kad darbas vyksta, o tam tikrų nuostatų poveikis dar nežinomas. Taigi, tai yra DPA atsakymas, ne mūsų. Sakyčiau, yra vienintelė išeitis ir mes e, kreipiamės kartu su prekybos rūmų asociacija ir aptarnavimo sferos asociacija laiškui komisarė Jūrova paprašėme pereinamojo arba supaprastinto taikymo laikotarpio vienerių metų. Per tą laikotarpį valstybės narės ir DPA galėtų daugiau dėmesio skirti padedant ir patariant MVI ir per pirmosius metus nebūtų baudžiama, būtų tik perspėjama, informuojama ir nebūtų iš karto nubaustas kiekvienas, kuris kažką pažeidžia. Kitaip sakant, nereikia bausti to, kai nežinoma, ką reikia daryti ir bausti tų, kurie nori keisti situaciją. Beje, panašių iniciatyvų ėmėsi ir mūsų organizacijos narės, kai kuriuose valstybėse narėse prašė to e, lengvatinio taikymo laikotarpio. Kaip matau, man skirtas laikas jau baigėsi. Sakyčiau, kad tiek EP, tiek e, nacionaliniai parlamentai, prašau jūsų, padėkite mums pritaikyti viską kaip reikia ir padėkite išsikovoti tą lengvatinį laikotarpį. Dėkui. Paskal. Ačiū, toliau Paskal Gelį, prašom žodžius jums. Ponios ir ponai, Europos parlamento nariai, nacionalinių parlamentų nariai. Aš noriu padėkoti Libė komitetui už tai, kad man suteikė galimybę jums e, papasakoti, e, kas, e, kaip mūsų programa yra įgyvendinama mūsų įmonėje. Aš papasakosiu, kas veikia, kas ne. Norėčiau šiek tiek paprovokuoti ir įžangai tokią palankę, palankų komentarą išsakysiu, kas pasiteisina, kas iš tiesų veikia praktiškai. Noriu pasidžiaugti jūsų E, pastangų dėka duomenų apsaugai šiais laikais yra skiriama labai daug dėmesio. Tai yra iš tiesų daugelio įmonių e, teisinės veiklos pagrindinis klausimas ir tai yra labai didelis pasiekimas, kaip jau jūs turbūt pastebėjote. O dabar aš norėčiau šitą papasakoti apie savo įmonę Schneider Electric. Mes esame energijos valdymo lyderiai pasaulyje. Taigi iš esmės esame e, B e, verslas verslų įmonė. Mes esame įsteigę Prancūzijoje, veikla vyksta Europoje 28 valstybėse narise, bet esame ir globali įmonė, nes pas mus Europoje dirba 40 tūkstančių darbuotojų, o dar 1400 darbuotojų dirba kitose pasaulio dalyse. Taigi, mums duomenų apsaugos klausimas yra labai svarbus ir mes įvertiname labai uoliai. Ir dabar pabandysiu per 8,5 minutės man likusios detaliai pristaikyti, kaip mes įgyvendiname savo G, e, BDAR įgyvendinimo programą ir pamatysite, kaip stambiosios įmonės domenų apsaugos e, reglamento įgyvendinimo e, darbą atlieka. Mūsų teisės departamentas ir tai skaitminis departamentas parengė tas specialiasias reglamento laikymosi programas. E, du e, pareigūnai, skaitant mane, e, gavome pareigą parengti tokią programą, atas, rengiame nuolat pažangos ataskaitas ir kaip praktiškai tas darbas vyksta. Iš esmės, mūsų pagrindinėjame biure yra komanda atsakinga už programos formavimą. Ir tai e, duoda gairės kitoms įmonėms dalims, yra kuriamas politikos kryptis, e, E, planai ir taip e, mūsų e, įmonė visose 28 valstybėse narėse ir kitose pasaulio dalyse žino, kaip elgtis. Mes dirbame visose ES valstybėse narėse ir ne tik juose. Ir paprašėme, kad visose valstybėse būtų paskiriami duomenų apsaugos ekspertai, atsakingi asmenys. Ir jie turi skatinti tų e, nurodymų, kuriuos mes jiems duodame įgyvendinimą. Aš žinau, kad mažoms ir rutinėms įmonėms e, kitaip e, reikalus tvarkyti sekasi, bet mūsų įmonė labai didelė, tai mes dirbame atitinkamai savo mastu. Maždaug 28 žmonės dirba to klausimu, mes turime sukūrę tokį uždavinių planą, kuris turi būti įgyvendintas mūsų BDAR e, įgyvendimo programos yra orientuotos į srautus, darbo srautus. E, tie srautai yra apibrėžiami pagal BDAR teksto reikalavimus atskirus tikslus. Aš visko detaliai nepristatysiu, bet trumpai. E, pirmasis, pavyzdžiui, toks darbo srautas yra duomenų apsaugos tenkinimo reikalavimo organizacijos įkūrimas. Kitas dalykas yra atsakingo pareigūno paskirimas. E, pagal BDAR tai yra neprivaloma, bet mes suprantame, kad tai yra reikalinga. E, šis reglamentas turi būti pritaikytas visose valstybėse narėse. Tam egzistuoja 29 straipsnių darbo grupė. Jie reikalauja iš mūsų to. Taigi aš sukūriau domino apsaugos korespondentų tinklą, kurie tie žmonės dirba visose valstybėse narėse ir yra atsakingi už taisyklių laikymasi kiekvienoje valstybėje atskirai. Ir taip pat jie nori, e, jie yra atsakingi už informacijos suteikimą visiems atsakingiems uh, E, ar susijusiems asmenims toje valstybėje. Paprastai tie žmonės kalba vietos valstybės kalba ir e, jie e, gali darbą atlikti suprantamai. Be to dar turime vadinamąjį privatumo komitetą, asmens duomenų apsaugos komitetą. Visų valstybių narių atstovai ten siunčia informaciją Antrasis darbos rautas - komunikacija. Pradėjome masinės komunikavimo kampanijas, skirtas visiems darbuotojams. Visi informuotojai turi žinoti, tą, turi žinoti, ką reiškia tas terminas bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. E, žmonės gali teikti klausimus per internetą, per specialų formą viskas turi būti susijęs su tuo reglamentu. Ir per tai mes e, sudarėme dažnai teikiamų klausimų skilti, e, kuri yra labai populiari. Be to mes sukūrėme vadovėlį e, žmonėms, kurie įgyvendina BDAR. E, taip jie gali žinoti, kaip užpildyti atitinkamus dokumentus, kaip formuoti registrą, kaip sutartis tarp tiekėjų ir vartotojų sudaryti. Matau, kad mano laikas jau baigėsi. Kitas svarbus uždavinys užpildyti tą registrą. Reikalavimas toks yra iškeltas. Taigi mes sukūrėme specialią sistemą ir e, galime taip e, kontrolės registrą, procesoriaus registrą e, parengti. Pasi, įtraukiam į jį viską, kas yra mums reikalinga. Ir kiekvienos valstybės biuras turi tą registrą užpildyti Ir taip mes gauname reguliarias ataskaitas iš visų 28 valstybių. Žiūrime, kokia pažanga yra daroma reglamentai gyvenant ir aišku, mes dar mokome tuos specialistus. E, prašome taip pat, kad būtų įvertinta, ar duomenų apsaugos poveikio vertinimas yra atliekamas pakankamai gerai. E, ši programa yra žymiai platesnė negu tai, aš apie ką Jums pasakiau, kuriame uh, E, ištisus e, duomenų tipų sąrašus, e, turime duomenų apsaugos politikos planus, juos nuolat atnaujiname ir ta politika yra bendroji. Taigi, dar vienas labai svarbus mūsų e, darbo baras yra priemonių radimas, automatinių priemonių suformavimas. Ne visuomet jų pakanka, arba tai, ką turime, yra neveiksminga, e, bent jau mūsų įmonės e, mastui. Todėl daugelis įmonių ieško tiekėjų, kurie galėtų e, suteikti priemonės, kaip pildyti registrus, duomenų nustatymo priemonės duomenų perdirbimo priemonės. Kol kas dar geros tobulos priemonės rinkoje nėra, bet mes ją tikimės rasti ir tikimės, kad sukursime kitas atitinkamas e, sistemas. Na ir likusias e, man skirtas minutės aš skirsiu tam, kad papasakočiau, kas iš tiesų sėkmingai veikia, kas pasiteisina. Ir aš labai atvirai jums galiu pasakyti, e, BDAR e, nėra įgyvendinama tai, kas buvo pažadėta. Buvo sakoma, kad Europoje bus sukurta viena duomenų apsaugos sistema, kad įmonėms būtų lengviau prekiauti bendroje rinkoje. Kol kas mes tokio įspūdžio nesusidarome, taip nėra. Mes tai vertiname kaip šimtalapį, e, kuris susideda iš daug skirtingų sluoksnių. E, turime e, Europos taisyklės, paskui turime nacionalinės taisyklės, e, atskiros gairės yra suteikiamas atskiroms valstybėms narėms. Jūs sakėte, kad egzistuoja galimybė prisitaikyti e, prie nacionalinės specifikos, kiekviena valstybė vaikų amžių, pavyzdžiui, gali pati nustatyti, taip pat gali būti labai daug išimčių, e, pavyzdžiui, gali nacionalinėje sistemoje dar išsiskirti teritoriniai reikalavimai, dėl to labai mums dirbti darosi sudėtinga. Uh, Ir be to, be tų nacionalinių skirtumų, e, kurie peržengia BDAR e, nuostatas padėtis tampa dar sudėtingesnė. Tad turim galvoti apie 29 straipsnį, apie interpretavimo nuostatas ir susidaro milžiniška e, kompleksinė teisė sistema. Dar nacionaliniai įstatymai gali būti skirtingai interpretuojami. Dar yra teikiamos gairės uh, kaip nacionalinės BDAR nuostatos gali būti gyventus. Įsivaizduokit, kaip tai atrodo, kai turim uh, uh, privačių uh, asmens duomenų apsaugos sistemas tokias skirtingas visose valstybėse narėse, kaip įmonė gali dirbti. Todėl, kai aš kuriu įmonės politiką, aš noriu, kad būtų aiškios nuseklios taisyklės, pagrystos visos Europos sutarimu Negaliu dirbti su 28 skirtingomis sistemomis, politinėmis sistemomis. Man reikia vienos bendros sistemos, nes mano informacijų technologijų sistema yra viena. Ji turi būti peržiūrėta ir sutvarkyta. Aš tikiuosi, kad jūs mums padėsite e, duomenų apsaugą užtikrinti e, veiksmingai. Ačiū labai. Um, Ačiū. Dėkoju už tikrai vertingus pasisakymus. Dabar prasidės diskusijos. Diskusijos vyks tokiu pačiu principu kaip ir anksčiau. E, pakaitom žodį suteiksime e, nacionalinių parlamentų nariams bei Europos parlamento nariams, kol pasisakys visi prašę žodžiai nacionalinių parlamentų nariai norintys pasisakyti e, turėtų užpildyti e, geltonas, geltonus blankus ir perduoti sekretoriatui. Visų pirma, žodis ponui Kosboli iš Graikijos. Atsiprašau, poniai Kosboli iš Graikijos. Ačiū, pirmininkė. Kalbėjau anksčiau apie pasirengimą ir apie tai, kad netrukus susigalios, turėsime pradėti taikyti naujas nuostatas. Ir dar daug dalykų nėra e, parengta. Norėčiau pristatyti padėtį savo šalyje. Noriu pasiremti Graikijos pramonininkų sąjungos parengtą studiją. E, ta studija e, Graikijos verslo atstovai parengė vasario mėnesį. E, vienas iš keturių verslo, verslininkų dirbančių Graikijoje nežino apie šio naujo reglamento egzistavimą. Tai yra 35 procentai įmonių, kuriuose yra apie daugiau negu šimtas darbuotojų. Apie 30 procentų įmonių nežino, ką reiškia as, asmens duomenys. Vienas iš, viena iš keturių įmonių <clears throat> pranešė, kad jos dar nėra pasirengę gyvendinti reglamento nuostatas. Kai kurios teigia, kad tik iš dalies gali taikyti. Viena iš dešimties įmonių tik labai menkai būtų pasirengę įgyvendinti E, nuostatas. Vidutiniai įgyventinimo kaštai yra apie 40 tūkstančių eurų ir mums dar tikrai reikia daug, nueikti didelį kelią, ilgą kelią, kol Graikijos įmonės bus pasirengę įgyvendinti tas nuostatas. Reikėtų nepamiršti, kad Graikijos verslas, ypač mažos ir vidutinės įmonės, vis dar e, atsigavinėja po patirtos labai sunkios krizės ir da, gyvenimas rinkoje joms tikrai nelengvas. Todėl esame įsitikinę, kad e, ta naujojo reglamento e, naujojo reglamento nuostatos suteiks konkurencinį pranašumą. Turime įtikinti verslą, kad tai atvers galimybių daugiau investuoti, kad tai atvers daugiau galimybių ir darbuotojams at, at, atves naujų technologijų. Todėl verslas privalo suvokti, kokios yra vartotojų teisės. Taip pat norėjau pakalbėti apie diferenciaciją tarp smulkaus ir stambaus verslo ir apie tai, kad ne visos nuostatos taikytinos smulkiam verslui. Ne visi reikalavimai galioja smulkiam verslui. Noriu tai ypač pabrėžti, nes mano šalyje, kaip, kaip ir kitose šalise, smulkus verslas yra svarbus. Ponas Hendriks apie tai kalbėjo berots Jie sakė, kad diferenciacija netaikoma. Manau, kad 29 ir 35 straipsniai e, numato svarbius dalykus, a, diferenciacija ir reikia juos taikyti ir tikrai nereikia mm, mažoms ir vidutinėms įmonėms įpanikuoti. Užbaigdama noriu pasakyti, kad mano nuomonė mums reikia įvykdyti informavimo kampaniją. Ir atsakingos institucijos visose šalise turi tuo užsiimti bendradarbiaudamos su e, pramonės ir verslo rūmais. Taip pat reikėtų e, įkurti atskirą tokį informacijos langelį, kur, būtų, kur įmonės gautų informaciją. Toliau ponu, la, ponas Lambart iš Ispanijos. Ačiū pirmininkė noriu prisipažinti, kad esu šiek tiek nustebintas, išklausęs kai kurių pasisakymų, kuriuose buvo kalbama apie domenų apsaugos nuostatos įgyvendinimą ma ma mažose ir vidutinėse įmonėse. N nustebęs, nes, kaip supratau, bus pradėtos taikyti labai novatoriškos teisės normos ir atrodo, kad kažkas nežino, kad jau 23 metus galioja ES direktyva tiesiogiai tai galiojanti mažoms ir vidutinėms įmonėms ir daugelis jų taikė tą direktyvą, užtikrino jų, jos nuostatų perkelimą ir nėra naujų teisų sukurta piliečių atžvilgių. Tos pačios nuostatos galiojo, tokios pat nuostatos galiojo pastarosius 23 metus. Nieko naujo čia nėra. Ir nemanau, kad būtų protinga e, kelti paniką ir kalbėti apie novatoriškas nuostatas. Pavyzdžiui, tai taip vadinama biurokratinė našta. Pagal Ispanijos įstatymus e, įmonių e, informacinėse platformose e, jos privalo žinoti tą savo prievolės ir uh, tos visos e, nuostatos jau galioja. Kokia yra ta didžioji naujovė? Daugelie šalių, bet nu, ne visose, nes kai kuriuose jau tai galioja. Atsiras ekonominės sankcijos, ba, baudos, tai yra didžioji naujovė. Tai galima būtų pavadinti, na, kaip sankcijų pedagogija tai yra priemonė, įrankis, kuris bus pradėtas naudoti. Ta, tai tampa sistemos dalimi, bet dėl to m, mm, kelti panikos ar, ar nerimauti tikrai nereiktų, nes kai buvo kalbėta anksčiau, numatomos sankcijos mažoms ir vidutinėms įmonėms bus labai nedidelis, minimalios, nes numatyta tam tikra sankcijų hierarchija. Ir taip pat egzistuoja kitos priemonės, kurios nebūtinai yra sankcijų pavydalo, bet kitokios. Todėl šie susirūpinimo, alarmo balsai, e, e, ypač kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės, tikrai neš sumaišties. Tai nepagristi pavojaus varpai. Nes šiuo metu nėra jokių šimčių, pavyzdžiui, šiuo požiūriu taikytume jokiam sektoriui. Taip pat noriu trumpai pasakyti štai, kad pirmasis kalbėtojas minėjo, kad galime pasidžiaugti tuo, kad įsigalioja Europos domenų apsaugos reglamentas, nes Europos standartai tampa visuotinė norma. Kaip, kaip o kaip buvo su 90, kol galiojo 95 metų direktyva. Juk visame pasaulyje galioja domenų apsaugos standartai. Vienintelis dalykas, ką reiktų padaryti, tai ne tik nacionalinės institucijos, bet ir Europos komitetas atsakingas už domenų apsaugą turėtų pasistengti, kad Europos standartų mm, e, perkelimas į visuotinę normą E, taptų tikrai realių dalykų, ne tik formalių. Ačiū. Dabar žodis poniai Koracijai Bilt iš Europos liaudės partijos, bei taip pat noriu pasisveikinti su lankytojų grupe, kurią pakvietė Muradana Kvinov iš Ispanijos. Atsiprašau, iš Švedijos. Taigi malonu Jūs pasveikinti čia tikrai. Ačiū, Janai Filipai. Ačiū, noriu padėkoti tau už jo reikšmingą darbą rengiant pranešimą dėl šio teisės akto, kuris mm, įtvirtina aukščiausius pasaulyje domenų apsaugos e, ir privačių domenų standartus. Tai labai svarbu darbo rinkoje, tai, tai pamatinė sąlyga darbui vidaus rinkoje. Aš prisijungiu prie tų balsų, kurie džiaugiasi, kad tai atsiranda. Aš dirbau E, nagrinėjau šį pranešimą vartotojų teisų komitete bei lybę komitete ir siekiau subalansuoto rezultato. Nemanau, kad tai pavyko pasiekti, nemanau, kad mums pavyko užtikrinti teisinį iškumą, pasiūlyti paprastų aiškių taisyklių rinkinį. Būtent todėl mes bandėme keisti iki šiol galiojusią direktyvą. Ir tai, kad praėjus dviems metams turime mąstyti, kaip, kaip viską sutvarkyti. Pavyzdžiui, tėvų asociacijos mokyklose nežino, kokios prievalės visiems tenka. Maži viešbučiai nebežino, ar jie turi teisę siunti, siūsti pasiūlymus savo klientams. Yra daugybė organizacijų, kurios, įmonių, kurios nori elgtis tinkamai pagal taisyklės, bet nežino, kaip tai daryti. Tai e, aukso kasyklos atsiveriančios konsultantų įmonėms, nors taip neturėtų būti. E, Švedijos įmonės man, man pasakė, kad joms teko išleisti 5 milijonus eurų. Žinoma, Facebook ir Google viską žino ir joms nereikia tokių lėšų, bet mažieji, mažosios įmonės, ypač Europos mažosios įmonės, m, mm, atsidūrė keblioje situacijoje. Neturėtume visko komplikuoti, mes turėtume supaprastinti viską žmonėms, nes net nebuvo suteikta reikalinga informacija. Jūs dėrėjotės su taryba, bet ir kaip žinote, tos dėrybos tai paremtos išimtimis, tai buvo vienintelis būdas dėrėti su taryba. Man kelia susirūpinimą inovacijos, pavyzdžiui, tokios įmonės kaip Spotify nebūtų galėjusios taip išsiplėtoti, jeigu tie, tas bendrasis duomenų apsaugos reglamentas būtų galiojęs jau anksčiau. Manau, kad 29 straipsnio grupė nebetaikės tokio griežto taisyklių aiškinimo. E, siekiame numatyti vienodą, vientisą taisyklių taikymą visą ES, nes, kaip žinome, iki šiol ta situacija buvo labai nevienoda, susiskaldžiusi ir reikia draugiško, pozityvaus požiūrio e, į tas įmonės, kurios nori viską daryti teisingai, tačiau nežino, kaip tai padaryti, kaip to pasiekti. Pirmininkas, žinau, kad ponas Aguilar iš socialistų ir demokratų frakcijos turi išvykti 12 val. o paskui kitiems kalbėtojams žodį suteiksiu. Ačiū, pirmininkė, už galimybę pasidalinti kai kuriais pastebėjimais apie šio renginio pobūdį. Mes pradėjome renkti tarp parlamentanės konferencijas po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis. Ne tik tam, kad pasidalintume nuomonėmis, bet kad dar kartą patvirtintume įsipareigojimus, prievolės vertinant Europos teisės aktų prieimimo procesą ir, ir kokie teisės aktai, aptartume, kokie teisės aktai kuriami. Tai yra bendras projektas nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento, kad jo dėka būtų galima įgyvendinti Europos teisės nuostatas. Mes atlikome savo darbą, patvirtiname šį domenų apsaugos e, priemonių rinkinį. Noriu pabrėžti, kad tai yra paketas. Visų pirma, direktyva skirta e, teisė teisėkuros teisėsaugos, teisėkuros institucijoms, kurios turi užtikrinti, žinau, teisėsaugos institucijoms, kurios e, užsima persekiojimu iš įvairiausius nusižengimus. E, kalbame apie direkt... Dabar kalbame apie direktyvą, tai jau nebe direktyva, o reglamentas. Ir Tai labai svarbu, nes pagal e, šį teisės aktą žmonės gali tiesiogiai reikalauti, plėšiai gali tiesiogiai reikalauti savo teisų užtikrinimo, reikalauti, kad tų teisų būtų laikomas. Tačiau valstybės taip pat turi nuveikti joms tenkančią darbų dalį. Valstybės neturėtų priešintis tam tikroms reformoms, kurias būtina įgyvendinti įsigaliuojančiam reglamentui gegužės 25-ąją. Kadangi tai reglamentas, jis e, galioja ne tik institucijoms, bet ir privačiam sektoriui, taip pat ir mažoms bei vidutinėms įmonėms. Na ir tai be, skamba beveik ironiškai. Primdami šį teisės aktą, Mes žinojame, kad interneto e, gigantai, dinozaurai priešinsis. Mes žinojame, kar, kar, kad reiks atremti Amazon, Google spaudimą. Ir čia Europos parlamente akte kalbame apie tai ir tas teisės aktas galioja ir mažoms bei vidutinėms įmonėms. Žinoma, negalime ignoruoti sunkumų, trūkumų, visų galiojančių išimčių, duomenų tvarkytojų, e, duomenų valdytojų. Tačiau yra data, terminas, gegužės 25, kuomet šis reglamentas įsigalioja. mes akcentavome, bedadame su komisija, kad būtina įsigilinti į sunkumus ir, sutru, ir, ir, ir spragas. Tais atvejais, jeigu bus spres, spre, nuspręsta taikyti sankcijas, bet būtina šviesti, renkti mokymus ypač verslo sektoriui, ir investuoti į pagrindinių teisų politiką, nes kalba eina apie pagrindinės teisės. Dėl jų kalba dėrybos net neina, nes pagrindinių teisių harktija taikytina tiesiogiai. Dėl pagrindinių teisių nesiderame. Taigi, prekybos rūmai šalių turėtų investuoti pareigūnai atsakingi valstybių narių turėtų pasišvesti šiam darbui, o nacionaliniai parlamentai taip pat turi įnešti savo indėlį, kad tas teisės aktas įsigaliotų tada, kada numatyta, gegužės 25-ąją. Todėl būtina padaryti viską, kad pagrindinės teisės būtų tinkamai saugomos ir gyvendinamos pagal naujai įsigaliojančius teisės aktus. Thank you very much. Uh, the next speaker. Ačiū. Kolega iš Maltos, ponė Butikik. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, pažymėsiu, kad gaunu informacijas iš savo uh, valstybės MVI ir uh, Tokių, tokios įdomios informacijos sulaukiau. Verslas nerimauja, kad e, GDPR įgyvendinimas tapo tiesiog gazdinimo kompanija, o tokia iš MVI ateinanti informacija turėtų nusipelnyti visiško mūsų dėmesio, nes juk e, dažnai kaltinamas europinis lygmuo, jog nesiklauso įmonių nerimo ir problemų. Todėl aš suprantu tai, ką sako ponas Hendriks ir jūsų įvardinti įrankiai tikrai turi būti paplatinti. MVI turi suvokti, kad GDPR nereiškia jų verslo žlugimo, o tuo pat metu reikia paskleisti tą esminį informaciją ir piliečiams. Piliečiai turi žinoti, kokios yra jų teisės. Mes pernelyg dažnai skubame paspausti mygtuką aš sutinku ir net neperskaitę neįlūtės iš e, to ilgo e, sutarties e, punktų sąrašo, nes tiesiog neįdomu per sudėtinga ir panašiai. Mes sutinkame su kažkuo, ko nesuvokiame ir tai yra manipuliuojama žmonėmis. Tačiau tą daro ne MVI. MVI dažnai pažįsta asmeniškai savo klientus, teikia jiems tiesioginės paslaugas ir jie tikrai nenori gaudinėti ar manipuliuoti savo klientais. Taigi gal mums reikėtų atskirti didžiasias įmonės nuo mažųjų, reikia taikyti skirtingą tvarką joms. Ir tai gal, gal ir padėtų pasiekti primtinesnę situaciją. Kolega iš Ispanijos anksčiau sakė, kad buvo įstatymų, jie galiojo, na, iš dalies, nes yra pasikeitimų, nes jeigu nebūtų pasikeitimų, tai nebūtų ir naujo teisės akto, yra naujovių. Taip, kažkas gal kažko nepadarė, o kitas atliko viską šimtų procentų. Norėčiau kreiptis e, jūs, ypač atsižvelgdama į tai, ką sakė didžiuma mano gimtinės įmonių. Dauguma įmonių yra MVI ir dauguma iš jų tikrai yra sąžininkai pasiryžusios prisitaikyti prie naujovių. Taigi, dėl Dievo meilės supaprastinkime visą sistemą ir padėkime jums. Dėkui. Labai ačiū. Ponas Fiurė iš Belgijos, prašom. Merci, le... Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ką tik buvo priminta, prasidėjo procesas tik. Įvertinimas vėliau bus labai svarbus, kad galėtumėm suprasti, e, koks yra šis reglamentas. Todėl aš manau, kad e, tokia informacija, kokią girdėjome iš Schneider Electric atstovės, yra labai naudinga, kad mes visi bandytume pagalvoti, kaip efektyviau, darniau įgyvendinti šį reglamentą visų Europos Sąjungą. Ir e, turim galvoti apie ilgalaikį įgyvendinimo poveikį. E, Todėl e, mes jūsų patirtimi turėtume pasinaudoti, galvodami apie vidutinės, mažas ir didelės įmonės. Aš manau, kad jūs galite tam tikrus standartus tarsi nustatyti, pavyzdžiui, kaip visose ES valstybėse narėse gali būti įgyvendinti e, šie teisės aktai, išlaikant gerą santyki tarp piliečių ir administracijos. E, mes norėtume dabar paklausti, kaip tą santyki Europos lygmenių galėsime užtikrinti tarp visuomenės ir piliečių, ypač galvodami apie skirtingo dydžio įmonių veiklą. Visoje ES mes turėtumėm pagalvoti apie jūsų sukauptą patirtį ir apie tai padiskutuoti. Toks buvo mano pirmas klausimas. Sakyk, kokie yra dabar santykiai tarp administracijos ir kitų kalbėjote apie informacijos technologijų priemonės, kurias reikėtų sukurti. Gal galėtumėte papasakoti, kokios jau turite patirties čia sukaupę, kokios perspektyvos tų informacijos technologijų priemonių yra. Gal galėtumėm jas visiems panaudoti, nežinoma, kad jos taps universalius. Na ir baigdamas aš norėčiau pateikti paskutinį klausimą. ES skaitmeninis suverenumas. Kaip e, Europos įmonės, tokios kaip jūsų, galėtų e, užtikrinti Europos skaitmeninio suverenumo išsaugojimą? Tokie būtų mano trys klausimai, pirmininkė. Uh... Ačiū, pirmininkė. Toliau, ponė Stevens iš EKR frakcijos Europos parlamente. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Norėčiau padėkoti mūsų prelegentams, kad atvykote. Aišku, GDPR turi poveikio mūsų įmonėms. Ir didžiausią poveikį pajus MVI prieš porą savaičių viename iš Flandrijos dienraščių pasirodė straipsnis. Panagrinėjama MVI situacija. Ar jos žino ir ką žino apie, apie naująją tvarką. Vos trešdalis įmonių apie tai žinojo Taigi du trešdėlį įmonių likus mėnesių iki įgyvendinimo pradžios nieko nežinojo apie naujoves. Taip, įgyvendinti svarbu, tačiau tai nepateisina neproporcingos naštos MVI. Taigi noriu pabrėžti, kad įgyvendinimo prievolę ir įsipareigojimus turi ne tik MVI, bet ir mes, institucijos. Reikia padėti kiekvienai įmoniai, informuoti ją, nes tik tokiu būdu reformos pasieks norimą rezultatą. Mane domina jūsų nuomonė apie tai. Dėkui. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu ponui Polovskijai iš Lenkijos. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Liko dešimt dienų iki formalaus GDPR įgyvendinimo pradžios Europoje, o besiklausydamas jūsų diskusijų galvoju, kad mums nepavyks įgyvendinti suderinto teisinio pagrindo visoje Europoje. E, pritariu ponios Korezai Bild išsakytoms mintims apie tai, kaip sekasi ruoštis ir kad čia didžiausią pelną daro konsultantai. Ir įmonės dažnai negali sauliaisti pasisamdyti tokių konsultantų, tačiau negali sauliaisti ir gauti baudų. Na, mano e, dukra pasakojo tokias keščiausias istorijas. Vakar mokykloje buvo e, tikrinama, ar visi yra klasėje, sakant, e, šaukiant mokinius ne pavardėmis, bet numeriais. Ką tai reiškia praktikoje, žiūrint plačiau? Na, tikrai gal nėra tas žvėris toks baisus, kaip atrodo. Gal viską išpučia tie, kas nori užsidirbti pinigų iš konsultacijų. Gal reikėtų Europinio lygio kampanijos paaiškinančios, ko mes norime. Bendro domino apsaugos pagrindo. To pageidauja visi, tiek įmonės, tiek vartotojai. Taigi ta Europinė informacinė kampanija turėtų pasiūsti labai aišku signalą. Niekas, ypač verslininkas, neturi laiko skaityti storų brošiūrų. Reikia paprastų atsakymų į svarbiausius klausimus. Dėkui. Ačiū, ponė Enjon. Iš Prancūzijos, prašom. Oui, merci, monsieur. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Mano nuomonė, pasikeitimas nuomonėmis su įmonėmis yra labai svarbus mums, parlamentarams, nes mes turime girdėti jūs kalbant apie sunkumus, e, su kuriais susidurėte įgyvendami šį nepaprastai svarbų dokumento tekstą. Tačiau aš manau, kad provokatyvu yra kalbėti apie Google, pavyzdžiui, įmonės. Mes nekalbam čia apie mažas ir vidutinės įmonės, kalbėdami apie Google. Man atrodo, kad uh, stambios įmonės e, visai kitaip reaguos į šio teksto įsigyvendinimą. Ir aš čia grįžtu prie mūsų diskusijos pirmosios dalies. Neretai kalbame apie įmonės dydį, bet taip pat yra svarbu kalbėti apie tai, su kokio masto rizika susiduria viena ar kita įmonė. Kartais tai neturi nieko bendro su įmonės dydžiu. Pagalvokit, pažiūrėjau, apie startuolės, kurios sukuria vieną ar kitą internetinę programėlę, uh, arba galvoja naudotis e, stambiaisiais duomenimis. Kartais tokia įmonėje dirba trys ar keturi žmonės, todėl e, turime kalbėti apie informacijos teikimą įmonėms. Baikime dramatizuoti tą padėtį, nes yra daug konsultantų, kurie bando pasipelnyti iš e, to reglamento įgyvendinimo Aišku, tų konsultantų vaidmuo toks ir yra, tai yra jų verslas. Bet e, kai kalbam apie įmonių atsakom, atsakomybę įmonių atžvilgių, kurią mes patys nešame, skaitant ir pačių mažiausių įmonių atžvilgių, e, turime suprasti, kad e, reikia geriau žmonės informuoti, skleisti informaciją, kalbėti apie pagrindinius pokyčius Ir e, mano nuomonė, čia dar reikia labai daug e, šviečiamusios akademinės veiklos įdėti. Ačiū. Tuo baigime kalbėtojų sąrašą. Ir tada perduosiu e, galimybę, pasuteiksiu galimybę tribūnai sėdintiems apibendrinti ir atsakyti. Galbūt atsižvelgime į tai, apie ką jau buvo kalbėta. Vien tik įmonės dydis nekelia daug klausimų dabar. Dabar daugiau kalbama apie tai, kokio masto rizika kyla vienos ar kitos rūšies įmoniai. Galbūt apie tai galėtume šiek tiek plačiau pakalbėti. Ir aišku, kviečiu Jūs pakomentuoti viską, kas buvo pasakyta. Prašom. Gal tą pačią seką, kaip pradėjome. Džiudikau fan. Pur. Euh, ačiū, ačiū už tai, kad sutikėt man žodį atsakant į klausimą dėl domino apsaugos institucijų veiklos. Kaip jau buvo pasakyta, mes norime rasti kuo bendresnio pobūdžio strategiją, planą, kuris leistų paaiškinti reglamento taikymą ir darbuotojams, ir vadovams. Ir tai turi būti daroma ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. E, mūsų e, socialinė būstenė, mūsų senil įmonės e, štabas yra netoli Paryžiaus ir e, personalas e, turi būti e, šviečiamas apie tai, kas yra priimama. Tenkimės paaiškinti visiems, kad reglamentas nesukurs kažkokių palankesnių sąlygų vieniems, o kenksmingesnių kitiems. Mes turim kalbėti apie bendrą domenų apsaugą. Kitas dalykas E, kokie mūsų santykiai su Prancūzijos domenų apsaugos institucija. E, mes suvokime, kad tai yra labai svarbu, kad mumis būtų pasitikima. Mes jau dabar uh, turime 500, atsiprašau, 500 tūkstančių žaidėjų mūsų programėlėmis vartotojų. Taigi mes uh, privalome uh, E, bendrauti su domenų apsaugos institucija, turėdami tokio masto tiek, tiek klientų. E, yra žmonių, kurie išsigąsta vos išgirdę žodį kontrolė, jaučiame tam tikrą prieštaravimą, bet galiausiai turbūt mes visi supratome, kad ta valstybės institucijos veikla yra reikalinga, ji tarnauja mūsų visų labui ir tik tai lieka klausimas, kaip e, užtikrinti lengvesnį uh, E, bendro domenų apsaugos reglamento laikymas ir gyvendimą. Jūs jau sakėte, kad mažoms ir rutinėms įmonėms ir daugelį kitų įmonių dirbti yra sudėtinga. Kodėl laukime 25 metus ir nieko nepadarėme? Ne visi tai padarėme, ne visi laukime 25 metus. Deja, jeigu paimtumėm, pavyzdžiui, Prancūzijos pavyzdį, tai nuo maždaug 2004 metų e, buvo pritaikyta daugiau sankcijų negu bet kada anksčiau dėl domenų apsaugos pažeidimo. Uh, Ir e, e, mes norime aiškiai pabrėžti, kad mūsų įmonės laikosi iškeltų reikalavimų kuo geriau. Ar e, bus galima šį reglamentą priversti tarnauti konkurencijai, yra kitas klausimas. Mes neretai kalbame, kad šis reglamentas yra orientuotas į Europos įmonės ir vengiame e, tų įmonių, kurios veikia už ES ribų. Ir e, Europos teisingumo teismas čia yra priemė sprendimų, kuris sako, kad ir už ES ribų esančios įmonės turi laikyti šios direktyvos. Taigi, e, vis tik bendrai kalbant turime pasakyti, kad palankiai vertiname šį reglamentą, nes bus sukurta lygybė, visiems bus sukurtos vienodos veikimo sąlygos. Nors aišku, visoje Europoje tą padaryti nebus paprasta, sudirsime su sunkumais ir būtų gerai, jeigu būtų padidintas nacionalinių domenų apsaugos tarnybų biudžetas, nes jų veikla yra labai sudėtinga, kompleksinė, jų darbo krūvis jau dabar yra milžiniškas. Ir kai dabar reikės rūpintis dar uh, BDAR gyvendinimu, tai reikės daugiau resursų. E, dabar, man atrodo, jų biudžetas tikrai neproporcingai netitinka e, poreikių finansinių. Ačiū. Toliau, ponas Hendriks. Ačiū. Nemanau, kad sulaukiau konkrečių klausimų Tiesiog sureaguosiu į tokius bendrus pastebėjimus ir komentarus. Savo pasisakymo pradžioje sakiau, kad mes kaip MVI gerbėme teisės viršenybę. Pradėkime nuo tos minties. Kiekviena MVI turi laikytis teisės aktų. Galima įstatymus kritikuoti, bet yra kaip yra. Yra reglamentas, reikia jo laikytis. Tai čia, kad išklaidyčiau abejonės. Mes niekada neprašėme ir neprašome, ir kolegos Briuselėje žino, neprašome išimčių MVI. Mes, MVI nėra išimtis, mes esame taisyklė. Mes prašome tokių teisės aktų, kurie būtų pritaikyti MVI situacijai. Tai jau yra visiškai kita. Šis teisėkuros aktas nebuvo pritaikytas MVI. Aš visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta dėl bendrojo domenų apsaugos reglamento. Tikrai gaila, kad čia nėra komisijos atstovų. Jie tikrai paliudytų, kad mes niekada neprašėme išimties MVI, nes viskas priklauso nuo konkrečios rizikos. Netgi ir mikro įmonėje gali būti tam tikros rizikos. Čia kad neliktų neiškumų tą galite pasiskaityti mūsų pozicijos dokumente. Tačiau jeigu jau mes turime teisės aktą, reikia užtikrinti, kad kiekvienas galėtų jį įgyvendinti. Na, jūs sakote, kad čia nėra nieko naujo. Na, atsiprašau, ponė Koranca Bilt sakė, istorinis reglamentas. Kai kas iš EP narių sakė, ilgai rengėme reglamentą. Tai jeigu ten nieko naujo nėra, tai kam tiek ilgai gaišta laiko dirbant, jeigu nėra nieko naujo, kodėl 29 straipsnio darbo grupės gairės nebaigtos renkti, tai kodėlgi nepaimta ir nenukopijuota to, kas buvo, kodėlgi nėra pasirengusios valstybės narės. Vienintelis dalykas, kurio prašome, yra toks. Mums reikia teksto, kuris paaiškintų, kodėlgi nėra pasirengta ir kaip įgyvendinti. Tačiau to teksto nėra. Tai negalite tikėtis, kad nepasirengus didiesiems bus pasirengę mažiai. Išimčių neprašome, tiesiog prašome, kad artimiausių metų kuo greičiau domino apsaugos institucijos, viešosios institucijos informuotų perspėtų. Kaip ir kitose politikos srityse, ne iš karto išrašomas baudos lapelis, kai yra pažeidimas. Ne. Jūs esate priežiūros institucija ir jūsų tikslas ne bausti, bet padėti įmonėms atitikti teisės aktus. To mes prašome. Norime, kad reglamentas būtų įgyvendinamas. Tačiau sutikite, kad atsižvelgiant į aplinkybės neįmanoma būtų pasiruošus. Pone Stevens sakė, kad vienas trešdalis vos yra pasiruošę, mūsų turimi duomenis liudyje, kad 50 procentų Belgijos įmonių yra pasirengusios, beje, kalbant apie Ispaniją, mūsų organizacija iš Katalonijos sakė, kad vos 25 procentai MVI yra pasiruošę, o juk Tikrai žinau, kad Ispanijoje, Katalonijoje labai aktyviai dirbama su DP, tačiau dalis teksto tikrai nėra interpretuojama, nėra komentarų. Sakoma, kad reikia skaityti teisės aktus. Na, atsiprašau, mūsų darb... var... verslininkai dirba 65 savaitės 65 e, valandas per savaitę atsiprašau, kad e, galėtų pasirūpinti savo verslu, klientais, tai gal padarykime bent jau esminį dalyką, išverskime į tą kalbą, kurią gali verslininkas skaityti jo gimtąją, tačiau net ir to nėra. Dėkui. Ačiū. Dabar ponė Gėlė, prašom. Ačiū. Aš suprantu jūsų nusivylimą. E, rengėte tekstą 95-aisiais, dabar vėl. E, ir skiriate dviejus metus įmonėms, bet ne tik įmonėms ir viešam sektoriui įgyvendinti jį ir dabar matote, kad jie nepasiruošia. Bandote įsitikinti, ar iš tikrųjų taip ir yra. Kalbėsiu kaip Prancūzijos asociacijos e, vadovo pavaduotoja ir papasakosiu, ką aš matau ir pastebiu. ką mačiau pastarosius 20 metų. Visų pirma, e, buvo, praeitie buvo labai e, pastarosius aš, aštuoneris metus buvo siekis labai e, aktakliai įgyvendinti nuostatas. Tai bu, o pastarąjį pusmetį ypač aktyviai dirba žmonės atsakingi už domenų apsaugą. Praėjusiu metu pabaigoje Prancūzijoje 2600 e, buvo pasirengę, šiandien jau 3600. Taigi augimas didelis. Mums reikia taip pat tinkamai paruoštų, parengtų profesionalų, kad būtų galima praktiškai užtikrinti duomenų apsaugą. Kodėl e, verslas to nesiemi? Na, ekonominė situacija nebuvo tokia gera, taip pat stigo žinių, informacijos. Uh, Pabandykite patys išanalizuoti situaciją domenų apsaugos. E, pasižiūrėkite patys viską, pabandykite e, susirinkti reikalingą informaciją ir pamatysite, kad tai nelengva ir pamatysite, kad nėra paprasta tą analizę atlikti. Aš e, sutinku su tais, kurie sakė, kad įmonėms nelengva, kad tai, kai nemenka našta, jos taip pat baiminasi, kad padarys kažką ne taip. Kartais tiesiog tenka E, pačiam įvertinti, priimti sprendimą. Galbūt nereikia, arba žmonės laukia gairių, patarimų, galbūt nereiktų to daryti, pa, pa, padaryti sprendimą pačiam, net jeigu tai nebūtinai bus teisingas sprendimas. Taigi gyvenimas ne visada lengvas. Tai tiek norėčiau pasakyti savo raštu. Ar turėtume kaltinti įmonės, kurios kažko nedaro, arba viešasias institucijas, kurios nieko nedarė, tik dabar pradeda atsibusti ir bando suvokti, kaip joms įgyvendinti šias nuostatas. Aš prieš tai dirbau privačiame sektoriuje ir man primtiausia būtų, kad tas privatus sektorius kreiptųsi į mus ir klaustų, ką mums daryti, o ne kažkur bandytų pasislėpti, tunuoti šešėlį ir nieko nedarytų. Uh, Man primtinesnis tas aktyvus požiūris, bandant pasiekti gyventinimo ateityje, net jeigu bus pavėluota keliais metai. Ir kaip domenų apsaugos e, e, institucijos atstovė, aš laikausi tokio požiūrio. Klausėte, kaip, e, kokius santykius palaikome su domenų apsaugos institucijomis. Mums labai svarbu, kad dirbtume drauge su tomis institucijomis, nes visų pirma, norime, kad jos suvoktų, kas mums aktualu. Ir norime dalintis pažangiausios praktikos pavyzdžiais ir atvirkščiai gauti informaciją iš jų. Didžiosios įmonės, žinoma, buvo tas variklis ir, ir jos inicijavo įvairių e, templeitų kūrimą. Ir aš, aš ilgą laiką dirbau Prancūzijos e, duomenų apsaugos profesionalų asociacijoje. Mums svarbu palaikyti ryšius su svarbiausiomis duomenų apsaugos institucijomis. Uh, Ir manome, kad tas naujas reglamentas yra labai svarbus ir manau, kad tai palengvins mums gyvenimą. Kol kas dar nežinome, kaip susiklostys, kokie santykiai susiklostys su kitų institucijų domenų, su kitų šalių domenų apsaugos institucijomis. Čia yra šiek tiek nežinios, pavyzdžiui, dėl to, ar mums susikoncentruoti tik į Prancūzijos domenų apsaugos instituciją, nes tai yra mūsų vadovybė ar e, dėkdami kažkokias naujoves turėtume palaikyti dialogą ir su kitų šalių domenų apsaugos institucijomis. Čia mums dar tas klausimas dar neatsakytas. Dėl priemonių. Labai svarbu naudoti tam tikras priemonės, ypač kuriant registrus ir dirbti daugeliu kalbų, nes informacijos technologijų sistema dažnai nėra, neegzistuoja viena kalba, ji paprastai yra daugia kalbė. Ir todėl reikia naudoti, bendrauti su visomis šalimis, kurios naudoja tą sistemą ir pildyti tą registrą. Ir tai, ta informacija turi prieiti prieinama visų šalių kalbomis. Mes naudojame KNIL, Prancūzijos institucijos parengtą uh, priemonę dėl duomenų poveikio įvertinimo. Žinau, kad kai, kurie, e, šio, kai kurios šios ryties įmonės turi savo tokias priemonės, naudoja savo susikurtus įrankius. Pirmininkas, ačiū. Dar paprašė žodžio vienas kalbėtojas, suteiksiu jums galimybę pasakyti, bet vienai minutiai tik tai, nes turime baigti. Ačiū, pirmininkė. Paprašiau žodžio, nes e, kalbėtojas, prieš tai kalbėjęs, kuris komentavo mano mintis, galbūt ne, ne, ne visai gerai mane suprato arba, arba kažkaip netaip suvokė mano pasisakymą. Jeigu, žinoma, aš būčiau tikrai teigęs, kad tas reglamentas nieko naujo neatneša, būtų logiška taip mane kritikuoti. Tačiau aš sakiau, kad nu, mažoms ir vidutinėms įmonėms iš esmės nu, jokių naujovių neatsiranda, nes nuo 95 metų įmonės privalo užtikrinti prieigos teisę, taip pat e, laikytis teisę, keisti asmens duomenis, taip pat e, atšaukti suteikti, suteikti galimybę atšaukti leidimą asmenį naudoti savo duomenis, taip pat dėl asmenų, asmens duomenų privatumo užtikrinimo. Ta direktyva egzistavo 20 metų ir visos tos nuostatos atsispindi reglamente e, galbūt galime čia tik tai kalbėti apie teisę būti užmirštam, ištrinti savo duomenis. Čia, žinoma, susijusi istorija su Google. Bet norėjau pasakyti, kad visa ta atsikaupta patirtis tikrai turėtų būti naudinga dabar. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Manau, kad įvyko tikrai svarbus keitimasis nuomonėmis, išsakyta įvairiausių minčių, pasiūlymų, kaip užpildyti atskirti tarp uh, mažų ir vidutinių įmonių, e, kaip užmėgsti sąsas ir mažų ir vidutinių reguliavimo institucijų bei visuomenės. Dar norėčiau kai ką pasakyti apie gairės bei gairių interpretavimą. E, atsakau tuos raginimus renkti informavimo kampanijas. Tai jos negali vykti be reikalingų išteklių. Todėl e, bandymai keltinti domenų apsaugos pareigūnus ar, ar atsakingos institucijos valdyba būtų ne, neefektyvu. Ir manau, kad mes parlamentas, kuris, prima, kuris tvirtina biudžetą, turi tuo pasirūpinti, bei nacionalinių parlamentų nariai, kurie taip pat tvirtina biudžetą, turi skirti reikalingus išteklius. Tai, tai svarbi žinia, kurią, turime, kurią išsinešame iš šiandienos diskusijų. Taip pat, e, žinoma, domenų apsaugos pareigūnai netaikys, nesims taikyti sankcijų visų pirma mažų ir vidutinių įmonių e, atstovams, kurie daro viską, kad įgyvendintų įsigaliojančias nuostatas. Aš tikrai tikiu, kad e, būtent taip vyks darbas, tokia dvasia bet teisės aktas patvirtintas ir jis įsigalios gegužės 25. Ačiū visiems už tai, kad dalyvavote ir diskutavote. O dabar trečiajame aukšte šio pastato galite pakilti trečią aukštą eskalatoriumi arba laiptais. Kviečiam, esate kviečiami į pietus, o popietinis posėdis prasidės lygiai 14 val. šioje salėje. Ačiū visiems, kad dalyvavote ir skanių pietų.